darbo atvarkė yra patvirtinta, nes niekas neprašė jos keisti. Antrasis darbo atvarkės punktas e, pirmininko pranešimai. Turime vertimą visas kalbas išskyrus į estų ir maltiečių kalbą. Maltiečių norėčiau ypatingai už tai atsiprašyti. Taip pat e, nėra vertimo į kroatų kalbą. Be to, turime pranešimų apie delegacijų e, vizitus, pirmiausia, CBD delegacija, e, kelionė į Haidarabatą, taip pat e, kita delegacija, kuri lankėsi Dohoje ir dalyvavo šalių sustikime. Šių kelionių ataskaitas galite perskaityti mūsų interneto svetainėje, mūsų komiteto interneto svetainėje. Taip pat noriu pranešti, kad kitą ketvirtadienį nuo 10, 9 iki 10.30 vyks ypatingasis posėdis, neįlinis posėdis, kuriame dalyvaus už sveikatos klausimus atsakingas komisijos narys Boržas, sustikimo tema ar klieno maisto produktuose. Taigi ketvirtadienį nuo 9 iki 10.30 neįlinis komiteto posėdis. Dabar trečiasis darbo atvarkės klausimas, kuris yra svarbiausias šiandien, tai yra viešasis klausimas tabako gaminių tema. Džiaugiuosi, kad turime šiandien daug aukšto lygio pranešėjų bei pirmininkaujančiai Airijai atstovauja sveikatos apsaugos ministras Pons Railis ir Tonio Boržas, mūsų sveikatos apsaugos komisijos narys. Tai reiškia, kad šiam klausimui skiriamas ypatingas dėmesys. Tai yra viena iš svarbiausių temų, dėl kurios jau prieš viešai klausimą kilo nemažai diskusijų, todėl parlamentas siekia, kad komisija kuo greičiau pateiktų savo pasiūlymą tam, kad dar per šią parlamento kadenciją būtų galima baigti svarstyti šį svarbų klausimą. Šešėlinė pranešė yra Linda McKevin ir ji yra atsakinga parlamente už šį klausimą ir taip pat yra šešėlinė pranešėja, taigi nedėlzama suteiksiu žodį pirmiausiai Airijos sveikatos ministrui, kad e, nešvaistytume laiko ir po to galėtume iš karto pradėti diskusijas. Norėčiau visų paprašyti ir tikrai prašau visų neviršyti nustatyto kalbėjimo laiko tam, kad e, kolegos e, aplinkos komiteto nariai galėtų užduoti savo klausimus ir gautų į juos atsakymus. Taigi ministrui dabar suteiksime 10 minučių įžangai ir temos pristatymai. Prašau, pan ministrėm žodis. It's your turn. Ah. Cairlach matches good done uh, Cura uh, con, uh, Count Inu ir in Quinn Show. I'd like to thank the chair Matthews. Dėkoju pirmininkai Grote už kvietimą kalbėti šiandien čia jūs, pas jūs apie tabaką ir apie rūkimo žalą reikia pasvarstyti didžiulę žalą, kurią sukelia rūkimas ir ekonominę naštą, e, kurią sukelia tokia žala. Maždaug 700 tūkstančių europiečių miršta kasmet dėl priežasčių sukeltų rūkimo. E, rūkimas yra viena didžiausių žalų, kurios galima išvengti, daugiau ne, didesnė negu alkoholis ar narkotikai. Manoma, kad e, išlaidos siekia 23,5 milijardo eurų, o 8,3 milijardo prarandama dėl e, lygų, produktivumo praradimo. Tai sukelia didžiulė, didžiulės e, žmonių kančias. Visi suprantame, kad pusė ilgalaikių e, rūkalių mirš, mirs nuo lygų susijusių su rūkimu. Pasaulio sveikato organizacija mano, kad 20-ame amžiuje rūkimas sukėlė 100 milijonų mirčių ir iki, per 21-ąjį amžių tai gali pasiekti milijardą mirčių. Negalima leisti, kad tai tęstusi. Eurobarometro apklausa rodo, kad 28 procentai ES gyventojų rūko. Airijoje e, tas lygis yra panašus, e, tai yra 29 procentai Airijoje suaugusių yra rūkaliai. Tai yra nepriimtina, nikotinas yra e, medžiaga, prie kurios priprantama ir kai prie jos priprantama, jaunystėje pakliūnama į spastus. Tyrimai rodo, kas 10 procentų rūkalių Europoje pradėjo rūkyti nuo maždaug 14 metų todėl reikia, kad rūkimas nebūtų toks patrauklus. Airijoje 78 procentai e, rūkalių pradėjo rūkyti iki 18 e, metų. Tai ką daryti, kad sumažintume ekonominę naštą, kaip atgrasyti žmonės nuo rūkimo. Aš viešai nuo paskirimo ministru labai kalbėjau apie tai, kad reikia kovoti su tabaku ir tabako produktų direktyva man yra prioritetas Airijos pirmininkavimo metu. Viena priemonė nesumažins rūkalių skaičiaus. Reikia imtis įvairių priemonių, apimant e, efektyvius teisės aktus, paramą rūkaliams, kurie bando mesti rūkyti ir taip pat švietimo e, ir lavinimo kampaniją žiniasklaidoje. Tai gali normalizuoti e, situaciją visuomenėje ir sumažinti rūkalių skaičių. Direktyvos nuostatos yra labai svarbios, kad užkirsime kelią jaunuoliams, kad jie nepradėtų rūkyti, kaip komisaras Borgas yra sakęs, pasiūlymo siekiai tabako produktus ir rūkimą padaryti mažiau patraukliais ir atgrasyti jaunus žmonės nuo pradėjimo rūkyti. Pasiūlymų siekiame numatyti griežtesnės taisyklės e, dėl tabako patrauklumo, pavyzdžiui, dėl e, aromatų pridėjimo, kurie cigaretės ta, ta, daro patrauklesnėmis. Taip pat kovoti su nelegalia prekyba, dėgiant saugumo priemonės, pakuotės ir taip toliau. Mes norime siekti sustarimo, kad būtų galima pasiekti sustarimo tarp valstybių narių pagal teikiamus pasiūlymus, kad darybos galėtų prasidėti su parlamentu kaip galima greičiau. Kaip anksčiau sakiau, aš esu atsidavęs kovai su e, rūkimu ir norėčiau trumpai pakalbėti apie airijos pasiekimus siekiant visuomenės be tabako turbūt žodį pasiekimas reikėtų pakeisti žodžiu pažanga. Tabako kontrolės teisės aktų rinkinys galioja Airijoje ir daro ją vieną pirmaujančių tarptautinių mastų šią prasme. Šios iniciatyvos apima sėkmingą e, iniciatyvą be dūmų, draudimą pardavinėti cigaretės pakeliuose, kur mažiau yra negu 20 cigarečių, taip pat draudimas e, reklamuoti cigaretės, taip pat mažinės prekybos registro įvedimas. Licenzijuotos vietovės, vietos, kurios leidžia pardavinėti cigaretės, yra registruotos ir draudžiama pardavinėti cigaretės iki 18 metų žmonėms. Siekiama užkirsti kelią, kad paaugliai nepriprastų prie šio įpročio informacijos kampanijos rengiamos ir draudimas pardavinėti mažes, mažesnius pakelius, e, reklamos panaikinimas ir gra, e, vaizdinių e, priemonių apie pavojus įvedimas per ilgesnį laikotarpį turi didelį poveikį. Ir matome, kad jaunuolių nuo 10 iki 17 metų rūkimo, rūkančių jaunuolių tokio amžiaus skaičius sumažėjo. Tačiau šis skaičius vis tiek dar yra kol kas per didelis. Sėkmingų priemonių įvedimas buvo e, lydimas ir tų priemonių, kurias ES lygmenių yra taikomos. Svarbu, kad teisėkuros e, sistema plėtotųsi ES kontekste. Ar yra svarstamos kitos priemonės, tai yra draudimas rūkyti automobiliuose, kai juose yra vaikų, taip pat uždrausti kitas, rūkimą kitose viešosiuose vietose, pavyzdžiui, žaidimų aikštelėse, parkuose, sporto aikštynuose, švietimo ir sveikatos priežiūros institucijose. Mes norime denormalizuoti rūkimą. Ir turėsime galimybę peržiūrėti pažangą pasiektą visose uh, valstybės narėse, taikant tabako kontrolės priemonės per neformalų ministro susitikimą Dublinę kitą mėnesį ir tikiuosi, kad nemažai iš jūsų atvyks taip pat. Reikia e, dirbti konstruktyviai su jumis, su šešėliniais pranešėjais ir pranešėjais, siekiant sustarimo šios, dėl šios svarbios direktyvos. Direktyvą aptarėme su komisaru Bergu ir žinau, kad jis yra pats taip pat asmeniškai atsidavęs tam, kad direktyva būtų patvirtinta kaip galima greičiau. Tai reikia padaryti kaip galima greičiau, nes kasmet mirs, mirs nuo šių priežasčių dar 700 tūkstančių piliečių. Nauji teisės aktai turi e, atitikti naujus iššūkius ir aš manau, kad šis pasiūlymas bus labai svarbus kovojant su lygomis susijęmis su tabaku Europoje. Ponės ir ponai, e, parlamento nariai, kalbame apie gyvybių gelbėjimą, apie piliečių apsaugą ir apie vaikų apsaugą nuo šio žudančio įpročio. Ačiū. Labai ačiū. Ponui ministriui. Dabar steiksime žodį už sveikatos politiką atsakingam komisijos nariui, taigi ponui Boršui 10 minučių. Nekantriai laukiam. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ministrė Railiai, gerbiami parlamento nariai ponios ir ponai. Dėkoju už suteiktą galimybę viešąją klausimę apžvelgti tabako produktų direktyvą. Aš žinau, kad nuo 2009 metų Europos parlamentas atlieka lyderio vaidmenį, e, sprendžiant šią temą ir reikalauja, kad Europos komisija sugriežtintų ES teisę dėl tobako produktų ir tai yra daroma Europos piliečių labui. Tai nėra daroma tam, kad būtų reguliuojama tik tai šis rytis. Tiesiog yra siekiama sumažinti rūkalių skaičių ES ir taip išsaugoti gyvybės. Kaip visi žinote, šimtas tūkstančių žmonių e, miršta anksčiau negu reikėtų vien Europos Sąjungoje dėl to, kad rūko, bet to yra rimtų ekonominių e, padarinių, visi puikiai tai matėte. Svarbiausias mūsų uždavinys yra apsaugoti žmonių gyvybės ir užtikrinti sveikesnį gyvenimo būdą. Ypač e, Europos parlamentas e, reikalavo, kad Europos komisija imtųsi griežtesnių priemonių šių pasiūlymų įgyvendinamą. Būtent e, apie tai aš kalbėjau ir per praeitą klaus, mano klausimą lapkričio mėnesį. Sakiau, kad iki sausio mėnesio parengsime konkrečių rezultatų. Prižadėjau e, komisijos e, nariams, kolegoms ir pirmininkui e, E, konkrečių rezultatų ir pateikiau tą dokumentą jau gruodžio 19, taigi anksčiau negu planuota. Dabartinis dokumentas galioja jau 11 metų, taigi pats laikas jį atnaujinti ir pritaikyti šių dienų realybę ir tarptautiniams pokaičiams. Rinkos atsirado naujų e, tobako prekių, kurios atrodo kaip lūpų dažai, štai čia turiu pavyzdį. E, Taigi toks gaminys, kokį aš turiu rankoje, netrodo, kad tarsi tai būtų cigaretė, tai greičiau atrodo kaip e, e, kvepalai ar lūpų dažai, netgi pažvelkit, kokios spalvos yra šitas. Tabakas turi atrodyti kaip tabakas, jis negali atrodyti kaip vanilė ar kvepėti kaip saldainiai. Kodėlgi mes sakome, kad tabako produktai e, turi kvepėti tabaku ir turėti tabako skonį? Kaip ponas Rairi teisingai pastebėjo, šie gaminiai yra gaminami taip, kad jie būtų patrauklus. Niekas nepradeda uh, rūkyti 50 metų. Paprastai uh, iki 25 metų žmonės išsiugdo rūkimo įprotį, o dauguma netgi nepilnametystėje. Taip pat matėme, kad atsiranda nauji produktai, pavyzdžiui, elektroninės cigaretės. Taigi mes turime imtis priemonių ir per šią direktyvą tą padarysime. Uh, O kol kas ES bendrai ir visos pavienės valstybės narės pasirašė ir ratifikavo Pasaulio sveikatos organizacijos pagrindų direktyvą dėl tabako kontrolės pirmininkė, vadinasi, mes dabar jau esame juridiškai įsipareigoję laikytis šios, šio dokumento nuostadų, kuriuose kalbama apie etiketes, aromatus ir nelegalę priekybą. Taigi mūsų ES teisė turi būti priderinta tarptautiniams įsipareigojimams. Kaip aš jau sakiau, komisijos pasiūlyme labai daug dėmesio yra skirta jauniems žmonėms. Man atrodo, kad e, teisės aktų kuriejai turi jausis atsarkingi už jaunų žmonių apsaugojimą ir jų atkalbėjimą nuo rūkimo. Uh, E, nors jeigu mes siekiame rūkalių skaičių ES per artimiausius penkerius metus sumažinti 2 procentais, 1,2 milijonais rūkalių būtų mažiau, mes turime imtis e, ir tokių priemonių. Pirmiausia, turime atkalbėti jaunus žmonės nuo rūkimo, o tuos, kurie rūko, turėtume įkalbėti mesti rūkyti. Jauni žmonės pradeda rūkyti, nes mano, kad tai yra e, labai šaunu. E, bet nedaugelis jų gali baigti rūkyti tada, kaip nori. E, daugelis iš mūsų, netgi sėdinčių šioje tribūnoje, e, žino, apie ką kalbėjau, nes jie yra rūkę. O pradėjo rūkyti žmonės ir toliau rūko, nes jie tampa priklausomi ir nekreipia dėmesio į tabako uh, iš, išsiugdoma priklausomybė nuo tabako. Po to, praėjus 20, 30 ar 40 metų, rūkimas virsta vėžių, e, infarktų ar daugeliu kitų sveikatos problemų. Tokia yra 700 e, tūkstančių žmonių dalė. Tiek žmonių kiekvienais metais miršta dėl lygų sukeltų rūkimo. Taigi kiekvienais metais mes vieno miesto gyventojus nušluojame nuo žemės paviršiaus. Turiu galvoje tokį miestą kaip e, Frankfurtas arba Palermas. Taigi, ką mes turime daryti? Pirmiausia, turime parodyti, ką tie gaminiai e, duoda žmogaus sveikatai. Pažvelkime iš štai tokį rožinį pakelį su labai gražiais drambliukais. Produkto skonis ir kvapas yra vaisinis. Netgi turime pina koladą cigaretės. Ar jūs galėtumėt įvertinti, pirkdamas tokį produktą, kad jis yra kenksmingas ir sukeliantis priklausomybę? Taigi, ką mes norime pasakyti, tabako gaminiai turi atrodyti kaip tabako gaminiai ir kvepėti tabaku. Negalima jų užmaskuoti kažkokiais kvapais ar gražia išvaizda. Negalima klaidinti žmonių. Būtent apie tai komisijos pasiūlyme yra kalbama. Taigi, pirmiausia, pasiūlymų yra siekiama užtikrinti, kad tabako gaminiai būtų teikiami kartu su reikalinga informacija apie poveikį sveikatai, kad žmonės galėtų pasirinkti vadovaudomėsi konkrečią informaciją. Galbūt e, toks vaizdas ir šokiruoja, bet labai svarbu e, pateikti tokius šokiruojančius e, vaizdinius įspėjimus. Žinau, kad 13 valstybių narių tai jau yra daroma. Ir po to, kai šis pasiūlymas įsigalios, ir Europos parlamentas bei taryba jį patvirtins, e, toks ženklinimas taps privalomas. Taigi 75 procentai e, tabako gaminio e, pakuotės turės susidėti iš vaizdinių ir kitokių įspėjimų. Taip pat sakome, kad neturėtų būti reklamos tabako gaminiams ir nereikėtų teikti tokių pakuočių, kurios būtų labai patrauklios, pavyzdžiui, lūpų dažų pavydalo. Mano tikslas yra toks, žiūrėdami tabako gaminį žmonės turi aiškiai suprasti, kad šis produktas yra kengsmingas jų sveikatai. Ir po to kiekvienas žmogus pats turi nuspręsti, ar e, vartoti šį produktą ar ne. Mes nedraudžiame rūkimo visoje ES, bet mes stengiamės E, informuoti rūkalius arba ketinančius rūkyti apie tai, ką jie daro. 30 procentų e, pakuotės bus palikta uh, E, prekės ženklų ir panašiai. Bet to valstybės narė savo ruoštų galės nuspręsti, e, kad 30 procentų pakuotės gali būti tuščia. Bačios valstybės narės nuspręs, kaip elgti su tuo likusiu tekstu. Bet 70 procentų turi būti įspėjimai. Dabar pervinu prie sudėdamųjų dalių. Mes siūlome, kad tabako gaminiai su būdingu aromatu, kvapu, pavyzdžiui, labai stiprus vanilos arba mentolo kvapas, turėtų būti uždrausti. Ne visi aromatai ir priedai bus draudžiami, bet tokie e, tipiniai kvapai, nes jie yra labai patrauklus jaunimui ir tada mm, lengviau yra pradėti rūkyti. Klaidinantis priedai, tokie kaip kofeinas ar vitaminai, turėtų būti neleidžiami tabako gaminiuose. Taip pat pasiūlyme e, nėra E, reglamentuojama, kokie priedai e, e, turi būti tabako produkcija. Pavyzdžiui, e, ar galima būti dėti cukraus, kad tabako produktas būtų patrauklesnis. E, toks pasiūlymas nediskriminuotų skirtingų tabako gaminių. E, Mes siūlome, kad bet koks gaminys, kuris didina toksiškumą ar priklausomybę nuo jo, nebūtų įleidžiamas į rinką. Šiuo požiūriu reikėtų daugiau mokslinių tyrimų ir mes toliau tęsime diskusijas apie e, toksiškumą ir priklausomybę nuo tam tikrų gaminių. Tai yra daroma pasaulio sveikatos organizacijos rėmose. Toliaugi, mes norime ir toliau išlaikyti snuso uostomojo tabako draudimą. Noriu kolegoms priminti, kad kai Švedija įstojo į Europos Sąjungą, jai buvo suteikta išlyga. Ir snusas, iš, ostomasis tabakas buvo leidžiamas Švedijos viduje su, rinka, su sąlyga, kad jis nebus parduodamas ES rinkoje. Ir e, ta išlyga buvo suteikta tik su aiškia sąlyga, kad nebus ta prekė parduodama kitose ES dalise. E, tiesą sakant, tas draudimas e, jau daugiau negu 20 metų galiojo ir prieš Švediją įstojant į Europos Sąjungą. 2001 metais taryba dar kartą patvirtino tą draudimą, o 2004 Europos Teisingumo teismas dar kartą patvirtino, kad e, ostomasis tabakas yra draudžiamas, nes jis yra priklausomas, jis daro žalą sveikatai. Švedijoje vis vis dažniau yra parduodamas e, pakuotėse e, ir su aromatais, kurie privilioja jaunus žmonės. Taigi rinkoje e, jis e, yra gana patrauklus, štai čia yra uostomojo tabako pavyzdys. Ir kartais jo pavadinimai yra labai įdomus. Pavyzdžiui, radikali raudona, turbūt čia ne politinis kontekstas slypi, ne politinė e, asociacija slypi, bet kas kita. Yra žmonių, kurie sako, kad uostomasis tabakas baigia, padeda sumažinti potraukį rūkyti. Bet Kanadoje, pavyzdžiui, 19 procentų, o Junktinėse Amerikos valstijose 20 procentų žmonių sugeba mesti rūkyti nei kiek nenaudodami snuso osumo tabako. Taip pat reglamente sakoma, kad e, kai kuriems tabako produktams reikės gauti farmacinį leidimą. Kai kuriuose valstybėse narėse jau yra nustatytas toks reikalavimas ir e, visą tai priklauso nuo to, koks nikotino kiekis yra tame produkte. Taigi e, elektroninės cigaretės ir nikotiną pakeičiančios gydimo priemonės e, turės būti geriau kontroliuojamos. Sakome, kad būtų nustatytos aiškios sudėdamųjų dalių tabletės. Ir galiausiai e, pasiūlymas priemonių kovoti su nelegaliomis priemonėmis apima ir sekimo ir kontrolės sistemą. Turiu galvoje paties e, tabako gaminio sekimo sistemą. Baigdamas, ponė pirmininkė, noriu pasakyti, mes nesikišame į tai, ką žmonės renkasi. Mes tik stengiamės apsaugoti labiausiai pažeidžiamus žmonės, vaikus, jaunimą. Ir mūsų tikslas visiškai atitinka šio pasiūlymo juridinį pagrindą. Šiuo komentaru uh, Aš norėčiau tik paraginti, kad šis svarbus teisės aktas būtų priimtas per šią parlamento kadenciją. Ačiū. Ačiū komisijos nariui. Pradėkime diskusijas. Pirmieji kalbės koordinatoriai arba pranešėjai, šešėliniai pranešėjai. Ir turiu apriboti kalbėtojų laiką iki dviejų minučių. Žinau, kad e, dėl to susilauksiu daug kritikos, tačiau kitaip negaliu elgtis, taigi dvi minutės Lindai Makėvin. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariui bei ministrui. Štai, kad atvyko mano pagrindinis tikslas yra išklausyti pranešėjų ir išklausyti kitų kolegų minčių, taigi galiu dabar labai trumpai kalbėti, pasakydama, kad palankiai vertinu aplinkybės susijusios su direktyvos peržiūrimu visos politinės frakcijos dėjo daug pastangų, kad ši direktyva laiku būtų patvirtinta. Tiek ministras, tiek komisijos narys paminėjo priežastis, dėl kurių labai svarbu direktyvą patvirtinti, nes nemanau, kad net ir labiausiai užkėtėję rūkaliai norėtų, kad daugiau jaunimo pradėtų rūkyti, nes visų tyrimo rezultatai rodo, kad rūkaliai nori, jog jų vaikai nerūkytų, taigi šios direktyvos tikslas yra mažinti rūkančių skaičių. Man Mano vertinimu direktyvos siūlomos priemonės yra tinkamos. Aš stengsiu, stengsiuosi, kad iš visuomenės sveikatos perspektyvos visoms sveikatos požiūrių jos būtų kuo geriau gyvendinamos, mes turėtume svarstyti elektroninių cigarečių klausimą. Žinau, kad atskirose valstybėse narėse su jomis yra susijusios skirtingos tendencijos, taip pat reikės daugiau dėmesio skirti pakuotės ir e, aromatų klausimams, nes padėtis skirtingose šalise yra skirtinga, nekantrai laukiu šių diskusijų, noriu visiems nariams priminti, kad buvo patvirtinta tabako gaminių kontrolės pagrindų konvencija, apie tai minėjo tiek ministras, tiek komisaras ir aš kaip pranešėja savo pasiūlymus rengiau e, remdamosi šios konvencijos nuostatomis. Aš kiek įmanoma pagal konvencijos nuostatas ribau savo kontaktus su gamintojais ir aš noriu visiems parlamento nariams priminti, kad jie taip pat turi vadovauti šios komisijos nuostatomis susitikdami su tabako pramonės atstovais, kad susitikimai turi būti vieši, turi būti fiksuojama informacija aptariama jų metu. Nekantrai laukiu busimų diskusijų ir dabar esu pasirengusi išklausyti kolegų nuomonę, nuomonių siekiant patvirtinti šias labai svarbės e, Europos visuomenės sveikatai nuostatas. Karl Heinz Florens. Dabar pamėginsiu trumpai kalbėti. Mane jau daugelį metų domina cheminės medžiagos, kurios naudojamos gaminant cigaretes, yra tokių gandų, kad apie 700 tokių cheminių medžiagų yra naudojamos siekiant e, įvairius kvapus, aromatus e, pridėti, e, pridėti prie, prie cigarečių. Noriu paklausti, kodėl komisija, žinodama apie šių medžiagų pavojingumą, jų neuždraudžia. Frederik Rys dabar. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau pritarti poniai Makėn pranešėjai, padėkoti, tiks, tiksliau norėčiau padėkoti ją už bendradarbiavimą, už įdėtas pastangas kartu su kolegomis pranešėjais, kitais kolegomis mes dirbome labai vaisingai. Norėčiau padėkoti ministro Railiui komisijos nariui už jų e, mintis ir pateiktus pasiūlymus. Mes glaudžiai bendradarbiavome per pastarosius metus, gal norėčiau pagirti Airijos iniciatyvą ir e, pastangas šioje e, srityje. Jūs kalbėjote taip pat apie tam tikrus klausimus susijusius su subsidiarumo principu taikymu ir subsidiarumas gali taip pat būti pakankamai svarbus principas priimant sprendimus parlamente, kalbant apie komisarą Boržą ir atitinkamus pasiūlymus susijusius su atitinkamu medžiagų e, uždraudimu. E, tai e, kai kurie jūsų pasiūlymai e, yra pakankamai plačių užmojų bei rizikos vertinimo, tačiau turint omenyje, kad dabar Europos visuomenėje kilęs didžiulis ažiotažas dėl arklienos naudojimo, nedidelis dalies arklienos naudojimo maisto produktuose, tai <clears throat> šioms medžiagoms, kurios kelia daug didesnį pavojų, manau, skiriama per mažai dėmesio. Norėčiau užduoti kelis klausimus, ponė ministrė Railė. Ar jūs e, esate nusiteikęs sulaukti kai kurių valstybių narių, ypač, pavyzdžiui, Lenkijos priešiškumo jūsų pasiūlymams, nes e, šiuose trejato darybose ne tik parlamento pozicija, bet ir valstybių narių pozicija svarbi. Taip pat lygiai grečiai noriu paklausti, ar jūs vertinate atitinkamus skaičius susijusius su mūsų teisės aktų patvirtintų prieš dešimt metų veiksmingumu. Manau, kad reikia vykdyti visuomenės informavimo kampanijas. E, nes e, priešingai nei Australija, Kanada, kitos šalis mes per mažai dėmesio skiriame visuomenės informavimui apie rūkimo žalą. Dabar Karlas Šliuteris, kuris yra šešienis pranešėjas, kalbės ačiū komisijos nariai. Jūsų pasiūlymas, e, manau, yra pakankamai e, geras, tačiau aš noriu paklausti E, dėl to, kaip jūs pasiūlymai dėl pakuotės galėtų būti naudingi. Kalbant apie papildomus aromatus naudojamus tabako gaminiuose, galbūt reikėtų apstai pagalvoti, kad tokių aromatų nereikia ir taip apriboti tabako vartojimą. Kalbant apie uostomą į tabaką, tai buvo viena iš mūsų vienas iš mūsų darybinių klausimų stojant ir e, buvo e, susitarta, kad Švedija nepardavinės uostamojo tabako visoje Europos Sąjungoje. Šiuo mes apsiai turėtume siekti apriboti nikotino vartojimą, nes vartojant nikotiną išsivysto labai didelė priklausomybė, todėl reikėtų reglamentuoti labai griežtai bet kokį nikotino vartojimą ir pardavinėjimą. Kalbant apie pakuotės, džiaugiuosi, kad norite uždrausti tas pažangės cigaretės e, ir e, gražias pakuotės. Čia norėčiau grįžti dar prie tabako reklamos klausimo, kuris yra pakankamai opus Europoje, jeigu būtų galima jį išspręsti, tai keli šimtai tūkstančių žmonių nepradėtų rūkyti. Taip pat e, Pavyzdžiui, kaip Australijoje yra nemokamas telefono numeris pateikiamas ant cigarečių pakuočių, kur paskambinus galima gauti pagalbos paramos siekiant atsisakyti rūkimo. Aš manau, kad jeigu mes pasiektume to pavadžiu, tai būtų naudinga tiek e, vaikų, tiek suaugusių sveikatai, tiek mūsų ekonomikai. Ačiū Ana Rosboch, ECR frakcijos koordinatorė. Ačiū, Pinkė, aš kalbėsiu daniškai. Nu aš galiu pasakyti, kad e, seku šią diskusiją, labai didžiai klausiausi Karlo Šliterio. Politiškai jūs labai teisingai išsireiškite. Bet aš galėčiau pasakyti, kad jūs esat e, e šetono advokatas. Galėtumėm tą patį pasakyti ir automobilius Bet e, tik tai su ta sąlyga, jeigu mes tais automobiliais nesinaudosite ir nemokėsime vairuoti. Lygiai taip pat galima uždrausti rūkyti automobilį. Ar jūs esate pasirengę a, pasmerkti a, e, tabako receptus? Danijoje e, tabakas yra labai svarbus įplaukų šaltinis. Manau, kad čia yra labai daug dviveidiškumo šioje diskusijoje. E, visus reikia apsaugoti nuo rūkalių ir rūkimo. Bet kita vertus, tabakas yra labai svarbus valstybių išdui. Taip, aš e, galbūt ir pati esu šešo, šetono advokatė, aš pritariu tam, e, kas yra blogiausia. Ir aš žinau, kad aš provokuoju šią diskusiją. Bet ir aš noriu saugoti, išsaugoti gyventojus. Bet taip pat egzistuoja fiskalinis susitarimas. Problemos dėl biudžeto E, čia tik užaštrėtų. Mes turim kalbėti ne tik apie tabako gaminius, turim kalbėti apie visas gaminius, kuriuose yra nikotino. E, mes e, kalbame, kad reikia uždrausti vieną ar kitą dalyką. Bet ar negeriau būtų tiesiog daugiau teikti informacijos? Manau, kad saugę žmonės patys turi žinoti, ar jie nori rūkyti ar ne. Ar jiems reikia to gaminio jų sveikatos labai. Bet visi žmonės tai žino. E, ar tikrai Europos uždavinys yra uždrausi vieną ar kitą produktą? Ar tam mes ES esame sutverti? Ar kalbėtume apie alkoholį, ar nesvarbu apie kokią kitą prekę? Aš manau, kad reikia elgtis labai atsargiai ir išmintingai. Ačiū. Kolega Rosi, dvi minutės kalbės. Grazie, prezidentė. Ma, innanzitutto, karo, karo komisario, Ačiū, pirmininkė. Visų, pirmikė, visų pirma, noriu paklausyti, ar tika, tinkama oficialų dokumentą parengti su tokiu perbraukta, pasakus su perbraukta cigarete ant oficialių dokumentų. Oficialūs dokumentai turbūt neturėtų būti pateikiama su vienapusišku požiūriu tai prieštarauja žmonių teisėms, skaitant tuos žmonės, kurie čia yra šioje salėje. Antra, aš nerūkau, niekada nerūkau, tačiau aš nemanau, kad reikia drausti žmonėms rūkyti, jeigu jie to nori. Kaip sakė ponia Rosbach, jeigu bus numatyta per daug draudimų, čia kalbame juk apie dešimtis tūkstančių žmonių tai jeigu bus per daug draudimų, tai bus skatinamas neteisėtas, nelegalus cigarečių pardavinėjimas. O kas žino, kas bus tose kontrabandinėse cigarečių, cigaretėse. Nenustepčia, jeigu 99 procentai jų bus atvežama iš Kinijos. Kas tikrins tuomet, kokiu priedu ten yra pridėta, kuo purškiami tabako augalai, bus komisarė, 16 procentų Europoje šiandien yra parduodamos neteisėtai. Kas tikrina jas, kas garantuoja jų kokybę? Ir jeigu dabar e, vietoj to kalbėsime apie informavimo kampanijas e, jaunimui, tai aš visiškai sutinku. Kaip sakau, aš pats juk niekada nerūkiau, tačiau kištis į žmonių asmeninę laisvę ne Europos Sąjungos reikalas ar kaip pavyzdžiui e, alkoholio vartojimo politika ar narkotikai. Negalime visą laiką kištis visur ir keisti savo nuomonę nuolat. Ačiū. Gūvė frakcijos vardu, ponia Andersen, dvi minutės. Doubt, there's no other consumer product um, legally available on the market, which kills. Tai yra viena, vienas iš produktų, kuris parduodamas legaliai, tačiau jis žudo. Todėl man malonu buvo išgirsti ministro Laivilio Ralio žodžius apie tabako gaminių direktyvą, kad tai yra jūsų prioritetas pirmininkavimo metu. Ministrė, noriu paklausti, Kokių kitų iniciatyvų dar turite pirmininkavimo metu? Nes kaip šešėlinė pranešė, aš norėčiau e, žinoti apie tokias kitas iniciatyvas ir kaip šešėlinė pranešė, aš taip pat e, noriu prisidėti prie e, pranešėjos komentarų apie Junktinių tautų konvenciją ir patvirtinti, kad aš rengiuosi taip elgtis ir pati. Aš taip pat norėčiau, kad tabako gaminių direktyva būtų sustiprinta, e, žvelgiant iš e, visuomenės sveikatos perspektyvos. Ir pritariu komentarams dėl to, kad reikia privaloma tvarka įvesti paprastas pakuotės. Taip pat kreipiuosi į komisijos narį, e, kad gali atsirasti kliučių patvirtinti šią direktyvą per šią kadenciją. Aš, kaip ir kiti pranešėjai, tikrai stengsime, kad taip neįvyktų ir pasistengsime, kad direktyva būtų patvirtinta šios kadencijos metu. Tačiau, jeigu atsirastų mūsų kelyje kliučių, norėčiau paprašyti jūsų pakomentuoti e, viso to pasakmes. Aš noriu labai aiškiai pasakyti, aš kaip šešėlinė pranešėja neketinu e, leisti, kad tai atsitiktų ir aš iš tikrųjų visas galės, savo turimas galės panaudos tam, kad tai neatsitiktų. Ačiū, turime labai daug kolegų sąraše, pabandysiu visus, visų perdas perskaityti. Äh, dann McGuinness, dann Gebrandi, Wilmot, Sanoni, Westlund, Florence hatten wir schon, äh, Fjellner, Thun und Hohenstein, dann Klaas, Franco und Ayuso. Habe ich jemanden vergessen? Rebecca Harms. Gut, und dann würde ich bitten. Taigi dabar prašyčiau visų neviršyti vienos minutės laiko užduodant klausimus, kitaip negalėsime sulaukti jos atsakymus. Pirmasis kalbės ponas Kumutsakos, kur jis sėdi. Štai ten. Ačiū pirmininkė, dėkuoju komisijos nariui ir ministrui už klausimo pradžią, už pasisakymus. Direktyva siekiama sukurti pusiausvirą, gerinant rinkos veikimą ir saugant visuomenės sveikatą. Visuomenės sveikatos apsauga yra mūsų svarbiausia užduotis ir reikia užtikrinti taip pat, kad rinka konkurencija tinkamai veiktų. Turime nepakliūti į fundamentalistų požiūrio spastus. Paklausiau kai kurių minčių čia jau išsakytų, tačiau norėjau pasakyti vieną tokį konkretų dalyką dėl tų vadinamų planųjų cigarečių kurių diametras yra mažiau negu 7 mm. Jeigu rimtai norime užkirsti kelią rūkimui, tai kodėl e, kalbame apie šią konkrečią kategoriją, juk vaikai, vaikai dažniausiai nerūko tokių cigarečių. Ar tai vienintelis būdas išspręsti šią problemą? Pone Grostet. O, Grostet? Un minut, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais l'interprète... Labai atsiprašau, bet vertėjai nepasakė mano pavardės ir aš neišgirdau. Kalbėsiu labai trumpai. Du klausimai. Dėl elektroninių cigarečių, kurios e, e pradedamos gaminti ir e, yra pake, jos pakeičia tikras cigaretės, jas gamina didžiosios e, e, tabako gamintojos, jose yra nikotino pakankama koncentracija ir aš norėčiau sužinoti sėdinčiųjų tribūnoje nuomonę šiuo klausimu. Kitas klausimas dėl aromatų. Mes e, sakome, kad e, į cigaretes yra įdedama aromatų, kad jaunimas labiau rūkytų. Mentolis nėra tas aromatas, kuris yra labai patrauklus jauniems žmonėms. Ar yra mokslinių duomenų e, šiuo klausimu? Ar mes galime vis tik teikti, kad mentolio cigaretės nėra labai viliojančios jauniems žmonėms? Pieteris Lyzė. Ja, ačiū pirmininkė, komisijos nariai, ministrė, ačiū už jūsų įžanginės kalbas, jūs visi, jūs abu atstovaujate Europos liaudės partiją ir pasisakote už sveikatos apsaugos stiprinimą. Aš pritariu esminėms komisijos pasiūlymo nuostatoms, tačiau gerai, kad turime laiko viską aptarti. Du klausimus turiu. Ar būtumėte pasirengę patikslinti pateiktą pasiūlymą, daugiau dėmesio skiriant pasivaus rūkimo keliamai grėsmiai, ypač pavojų vaikams, Manau, kad kiekvienas žino, jog rūkyti yra kenksminga pačiam, tačiau galbūt ne visi yra pakankamai informuoti apie rūkimo keliamą grėsmę vaikams. Ir e, turbūt pastelkus komitologijos procedūrą galėtume parengti e, e, atitinkamus pasiūlymus, kaip įspėti geriau. Apie šį pavojų Fransos Grostet kalbėjo apie elektroninės cigaretes. E, Piliečiai man sako, dažnai tvirtina, kad rūko elektroninės cigaretės vietoj įprastinių cigarečių, siekdami sumažinti pavojingą jų poveikį, tačiau e, ar jūs nematote, kad tas pavojingas poveikis dėl to tikrai nemažėja? Ponas Skuta, Skoteris, vieną minutę prašau. Gerbiamas komisijos narimėlėjai kolegos. Nors aš sutinku su pasiūlymo tikslu um, geriau informuoti vartotojus apie rūkimo poveikį jų sveikatai, manau labai svarbu ir nepamirti šitą ekonominės pusės susijusios su šiuo sektoriu. Mes ES lygmenių sakome, kad reikia remti mažas bei vidutinės įmonės. Be to, e, Europos produktai yra klastojami, tai yra rimta problema. Vartotojų apsaugojimo ES mintis neturėtų mums leisti prarasti darbo vietų. E, vienodas pakavimas leis lengviau klastoti tabako gaminius ir tai bus e, e, labai Tai turės labai aiškių padarinių ne tik tabako pardavėjams, bet ir valstybių narių biudžetams. Supraskime, kad čia mes rizikuojame, kad e, pavojus žmonių sveikatai dar labiau padidės, nes atsiras nelegalių suklastotų cigarečių, kurių turinio niekas neipažins. Pane Maginis. Ačiū pirmininkė, labai ačiū komisijos nariui ir pirmininkaujančiai valstybei už pasisakymus. Manau, kad e, būtų e, gana neramu, jeigu vadovaujantis mano kolegos Ros ir kitų komentarais mes baigtume apsaugoti vaikus ir kitus E, nuo rūkimo, dėl to, kad tai tarsi atneš ekonominės žalos ir tabako sektoriuje netliks darbo vietų. Bet aš suprantu, kokio masto yra ši diskusija. Mes žinome, kad cigaretės žudo. Tie iš mūsų, kas turime vaikų, norime, kad mūsų vaikai nerūkytų, nepradėtų rūkyti. Ir mūsų pareiga yra sukurti atitinkamus teisės aktus. Mes turime kalbėti apie nelegalę prekybą, bet nesakykim, kad negalime imtis jokių veiksmų, kad žmonės e, nepradėtų rūkyti, nes mes e, negalime kovoti su nelegalia prekyba. Dirbti turime abiem frontais, todėl aš e, manau, kad ponė Makovan labai teisingai pastebėjo, kad reikia kalbėti apie lobistų veiklą, tų įstaigų, kurios nori, kad rūkimas tęstusi pastangas, e, nes kitaip rūkimas niekada nesivaiks. Ponas Gerbrandy, ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariai už pateiktą pasiūlymą. Aš pats esu labai tvirtas griežtos politikos rūkimo atžvilgių šalininkas. Manau, kad tai puikiai atspindi pokyčius visuomenės, visuomenės požiūrio pasikeitimus į rūkimą. O mano klausimai yra labai konkretūs. Ar jūs manote, kad Europos komisija viena vertus gali pasiūlyti labai griežtų priemonių prieš rūkimą, o kita vertus toliau remti tabako gamintojų subsidijomis? Manau, kad šiuos du aspektus vienai Europos komisijos narių kolegijai apginti gali būti sunku tuo pat metu. Gal galėtumėte išdėstyti savo pamastymą? Uh... Pane Valin, aš sveikinu pasiūlymus. Aš iš savo pusės norėčiau irgi, kad būtų įvestas pakuočių standartas. Uh, kalbant uh, apie e, reklamą. Aš manau, kad jokių būdų e, negalima leisti tokios reklamos ir mes turėtume e, elgtis taip, kaip elgėsi australai. Aš džiaugiuosi tuo, kad aromatai tokie kaip vanila bus uždraudžiama. Ar nereikėtų padaryti tabako skonį tokį, kad jis būtų tiesiog nepakeliamas? Jeigu tabako skonis bus bjaurus, tai niekas nenorės rūkyti. Aš manau, kad e, Taip pat turime kalbėti apie Europos komisijos pastangą subsidijuoti vieną vertus tabako gamintojus, o kitą vertus apsaugoti vartotojų sveikatą. Kitas dalykas. Dirbantys žmonės turi teisę dirbti be tabako dūmų. Ir e, žinau, kad Europos parlamente dar yra narių, e, kurie e, leidžia rūkimą parlamentarų bare ir Bruselėje ir Strasbūrė. Tai yra gėdinga. Andrėja Sanomi. Andrėja Sanomi. Ačiū pirmininkė. Aš dėkoju ministrui ir komisijos nariui už tai, kad jie atėjo į mūsų klausimą šiandien. Manau, kad Europos komisijos pasiūlymas yra vertingas. Jis uh, parengtas teisinga kryptimi. Uh, 700 tūkstančių žmonių miršta kiekvienais metais. Tai yra nepaprastai daug. Reikia kažką daryti, kad apsaugotume vaikus, bet taip pat turime apsaugoti ir visus ES piliečius. Rūkančiuosius tiesiogiai ir nerūkančiuosius, kurie e, susiduria su pasiviu rūkimu. Ne, e, nelaisvanoriškai tai atsitinka. Turime organizuoti informavimo kampanijas per televiziją, internetu, mokyklose. Turime užtikrinti, kad naudinga informacija žmonės pasiektų, kad žmonės galėtų patys pasirinkti e, savo e, produktus, žinodami faktus. Manau, kad e, informavimo kampanija yra būtina. Pasivaus rūkimo klausimas yra labai aktuolus. Reikėtų nueiti kur kas toliau, negu šiame pasiūlyme nueinama. Ačiū pirmininkė. Tack så mycket, herr ordförande, eh, på svenska. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu švediškai. Mano klausimas labai paprastas. Kodėl Europos komisija nesilaiko Švedijai suteiktos išlygos, kurią jį pat ir suteikė? Ir e, ji e, uždrausdama e, snuso iš neaukščiamojo tabako e, gamybą uždraudžia ne tik jo importą, bet apskritai snuso naudojimą e, Švedijoje. E, ši pre, prekė yra, tarsi sakoma, gaminama taip, kad priviliotų naujų vartotojų. Bet aš norėčiau sužinoti, iš kur jūs įmėte tokius faktus, iš kur, kuo remdamiesi jūs sakote, kad didėja vartotojų skaičius. Like to... Kristofas Fielneris. Pirmiausia, aš noriu pasakyti lygiai tą patį, ką, ką tik sakė Osa Veslund. Taip, jūs norite išlaikyti draudimasnius. Taip, tai yra nemorkos, tai nėra sveika, geriausia iš vis būtų tabako nevartoti, bet snusas, šiaukščiamasis tabakas yra mažiausiai kenksmingas. Ir taip jau yra, kad jis yra vienintelis draudžiamas ES, dėl to niekas nesiginčia. E, gydytojų kolegija pripažino, kad e, toks tabakas yra šimtą ar net tūkstantį kartų mažiau kenksmingas negu rūkimas. Įsivaizduokime, kad kas būtų, jeigu uždraustumėt prancūzišką raudoną vyną, bet neuždraustumėt degtinės čia, būdamas Bruselėje, aš galiu rūkyti tradicinį marokietišką tabaką, kuris vadinasi makla ir atrodo labai panašiai kaip švediškas nusas, bet jis nėra čia draudžiamas. Švedai tokių dalykų nesupranta. Jūs turite galimybę reguliuoti visą tabaką be dūmų labai griežtai, bet šiuo atveju tai yra nepastebėta. Norėčiau sužinoti, kokiu pagrindu tai yra daroma. Kalbama, kad reikia žiūrėti į Kanadą, Australiją ar kitas valstybės. Pažvelgite e, į artimesnės valstybės - Švediją, Norvegiją, Daniją. Ten geriausia statistika yra padaryt, e, surinkta e, dėl rūkimo draudimo. Ir žmonėms yra leidžiama pasirinkti. Snusas nėra uždraustas. Labai ačiū. Akivaizdu, kad būtina imtis veiksmų siekiant išsaugoti europiečių sveikatą ir ypač apsaugoti jaunimą nuo rūkimo. Tačiau, pavyzdžiui, Krokuvoje šimtai žmonių ateina pas mane ir skundžiasi dėl to, kad bandoma kištis juos meninį gyvenimą. <clears throat> pavyzdžiui, uh, uh, jie rūka balkone ir niekam nekenkia, tačiau jeigu mes ir toliau viską taip drausime, mentolinės cigaretės drausime, tai gal greitų laikų turėsime uždrausti baltai cukrų, miltus ir dar kažką, tai galbūt daugiau dėmesio reikėtų skirti švietimui, ponė Klas. O ačiū, norėčiau pratesti šią mintį. Saugoti jaunimą reiškia šviesti ir leisti mokyti ir leisti patiems pasirinkti, nes puikiai žinome, kad tai, kas draudžiama, yra e, labai patrauklu e, ir puikiai matome, kad e, Bostono tabako pardavimas pavadinimu radikali žiūrkė tik tai dar labiau skatina jį pirkti. Kalbant apie <clears throat> cigarečių pakuotę ir, ir jų išvaizdą mes e, turėtume pagalvoti ir apie darbo vietų e, išlaikymą šiame sektoriuje, nes tabakas vis tik tai yra teis, teisėtas gaminys. Ponas Franko, ačiū man pirmininkė, paministrė, komisijos nary, kai kurie kolegos labai griežtas pozicijas užėmė, kitų požiūris buvo šiek tiek uh, nusaikesnis. Jau komitete anksčiau minėjau, kad nereikėtų peržengti tam tikrų e, ribų, nes šiandien kalbėdami apie e, tabaką kalbam apie grėsmės, taip pat apie alkoholį, mėsą, taigi greitų laikų nebebus ko vartoti Europoje. Savai suprantama, kova su rūkimu turi būti prioritetinis klausimas, tačiau galų gale leiskime piliečiams elgtis taip, kaip jie pageidauja elgtis ir E, pavyzdžiui, tie, kurie ragina uždrausti tabaką, kartu reikalauja arba prašo legalizuoti e, kanapių vartojimą. Aišku, e, aš taip pat suprantu kolegų iš Lenkijos pozicijas, reikalavimą rems mokslinis tyrimas, tačiau aš pats tikrai nusikesnės pozicijos laikyčiausi, ponė Ajūzo. Ačiū, ponė pirmininkė, iš tiesų tabakas e, kenkia sveikatai. Tačiau savame suprantamas su tabako gaminiais susijusios yra nemažos su biudžeto pajamos e, ir 14 straipsnio nuostatos neatitinka 2012 metų e, protokolo dėl kovos su nelegaliais tabako gaminiais. Ir visos ES valstybės narys, skyrus Kipras, šį protokolą pasirašė, taigi pagal 14 straipsnį ir jo nuostatas dabar būtų galima spręsti atitinkamas problemas. Noriu paklausti komisijos, ar ji pritarė pasiūlymui parengti vieningą e, kodeksą, kurio nuostatomis remiantis tabako gaminiai būtų kontroliuojami valstybėse narėse vienodomis sąlygomis ir realiuoju laiku. Tai yra visi teisiniai aspektai būtų užtikrinti ir tabako gaminių judėjimas būtų užtikrintas tam, kad galų gale pasiektume visą apimančią tabako kontrolę. Taigi reikėtų pakalbėti apie tokį trauktos straipsnį galimus pakeitimus Rebekai Harms yra suteikiamas žodis pirmininkė ministro komisijos nariai. Mano frakcija teigiamai vertina pateiktus pasiūlymus. Pagaliau jie buvo pateikti. Mes e, neabejotume jūsų analizėmis dėl e, tabako keliamos žalos, tačiau po šios diskusijos siūlyčiau jums ir komiteto e, nariams dar kartą susipažinti su papildoma informacija dėl įvairių interesų susijusių su tabako e, pramonė, kadangi šios pramonės e, lobistai yra iš tiesų labai kompetentingi, nes šie interesai, lobistų interesai yra susijęs su didžiuliais pelnais, pelno marža gaunama palyginus sąnaudas ir e, pardavimo kainą, gamybos sąnaudos ir cigarečių pardavimo kaina yra didžiulės, taigi reikėtų susipažinti su atitinkamais skaičiais, kad aiškiai suvoktume, su kuo čia turime reikalą. Antras klausimas yra susijęs su to, ką minėjo ponas Lyze. Jei elektroninis cigaretės galėtų uh, žmonėms e, palengvinti, atsikratyti e, įprastų cigarečių rūkimo, kodėl turėtume apsunkinti jų pardavimo sąlygas. Ačiū. Dabar išklausysime atsakymų į klausimus. Paskutinis klausimas, e, kurį minėjo daugelis kolegų, kalbant apie elektroninės cigaretes. Gavau daug laiškų iš buvusių rūkalių, kurie teigia, kad elektroninės cigaretės jums padėjo atsikratyti rūkimo, pradedant nuo 24 mg. Tačiau tie 4 mg nikotino, nikotino, kurie dabar yra siūlomi, yra lygus šios medžiagos uždraudimą. Manau, kad nikotinas nėra vaistai ir vaistus reikėtų pardavinėti vaistinėse. Taigi, e, galbūt galėtumėte mums išsameu paaiškinti ir pagrysti savo pateikiamus argumentus dėl elektroninių cigarečių, nes e, jie <clears throat> įneša pakankamai didelį samišį mūsų diskusijose. Airijos ministrų žodis ir po to komisijos nariu. Prašau, ponė Railį. Ačiū visiems už pasisakymus. Suprantu, kad klausimas kai kuriam šalims yra rimtas tabako gamintojams. Iš ekonominės perspektyvos žvelgiant, pakomentuosiu visų pasisakymus. Dėkuoju Lindai Makavan už jos paramą Karlsui, Karlo Heitsun Florensui. Ir dėl priedų norėčiau na, pasakyti, kad čia yra kompromisinė direktyva. Daugeliu atrodo, šios nuostatos nėra pakankamos, įskaitant ir mane, tačiau aš esu pasirengęs priimti tikrovę. Politikos pragmatika reikalauja, kad e, siektume pažangos e, e, pavyzdžiui, Rolls Royce'as ant lentynos turbūt niekam neįdomus. Reikia kažką padaryti. 700 tūkstančių žmonių kasdien miršta Europoje. Reikia elgtis, eikti į priekį, kad galima greičiau. Panerys klausia, ką daryti kai kuriams valstybės narėms mane nustebino, kad e, Lenkijos e, sveikatos apsaugos ministras pasakė, kad 90 tūkstančių Lenkų mir, miršta dėl su tabaku susijusių lygų. E, tai didžiulis skaičius, kad ši direktyva pradėtų daryti poveikį, užtruks gana ilgai ir galima pagalvoti, kaip galima padėti ekonomikoms, kurios priklausomos nuo tabako, to poveikio atsikratyti. Aš nemanau, kad e, turėtume rinktis tarp gyvybės ir e, ekonomikos. Buvo kalbama apie pakuotės ir nikotino reguliavimą sutinku, tačiau mes norime susitarti, pasiekti konsensuso ir direktyvos nuostatos yra greičiausias e, kelias priekin. E, Rosbach kalbėjo apie draudimą rūkyti automobiliuose. Na, čia kalbama apie tai, kaip automobilėje važiuoja vaikai pririšti automobilėje ir negali pabėgti nuo nikotino ir nuo dūmų. Čia kalbama ne apie suaugusiosius, čia kalbama apie vaikus. Suaugusiai gali pasirinkti. Mes nesikišime į privačią erdvę. Tačiau jie negali rūkyti ir kenkti kitiems, būdami priklausomi nuo savo įpročių. Turbūt daugumas manimi sutiks. O e, vaikai neturi dar e, to e, galimybės nesutikti. E, jie bus pripratinti prie dūmo ir tada koks pasirinkimas jiems bus. Ponas Rosi kalbėjo apie tai, kad mes uždraudžiame žmonėms rūkyti. Ne, nedraudžiame, mes norime jiems padėti. Mes esame tiesiog e, imamės veiksmų prieš rūkimą. Ir mes nepažeidžiame žmonių teisų, mes kitų teisės saugome, ypač vaikų. Noriu ponė Erdens pa pa padėkoti ir įklausė, apie kokias kitas iniciatyvas galvojame. Na, mes surinksime dar dešimt posėdžių šią temą. Mūsų pirmininkavimo metu kitą savaitę sustiksime su ministrais ir bet kokią kitą progą kalbėsiuos su jais apie tai ir raginsiu juos pritarti ar e, raginti vyriausybės pritarti šią direktyvai, nes e, ekonomikai tikrai nenaudinga pardavinėti karcinogeną. Toliau. Jūs kalbėjote, kad e, plonosios cigaretės nėra skirtos jaunimai. Būtent jiems jos yra skirtos. Čia, štai prašau, patrauklus produktas, gražiai spakuotas ir gražiai pavadintas. O tai yra tikrovė kuri štai ką jūs daro. Mes norime, kad žmonės tai suprastų, atidarydami cigarečių pakelį, ką e, jos jums daro. Ir tiems, kurie yra šalia jūsų, jeigu jų nesaugote. Petras Lyze kalbėjo apie e, aromatus ir duomenys, kalbėjote apie pasyvus, e, pasyvų rūkimą. Aš aišku, sutinku su jumis. Dar buvo kalbama apie aromatus ir duomenis. Na, aš neturiu duomenų apie aromatus, tačiau aš jau įsitikinęs, kad cigarečių bendrovės turi tos duomenis ir už tai jos tai daro. Ponas Skota, padirbinėjimo klausimas, ekonominės pasiekmes. Čia nėra kažkokia tai ekonominė myslė. Mes uždirbame 20 milijardų iš tabako, o 23 milijardus išleidžiame gydyti lygas, o 8 milijardus prarandame dėl nedarbingumo praradimo ar uh, ankstyvo išeimo į pensiją. Tai nėra kažkokia sudėtinga užduotis. Ar norite išgirsti po 20 vaik... metų, kai jūsų vaikai sakys, galėjote imtis veiksmų, tačiau nieko nepadarėte. Ar norėtumėte, kad jūsų mylimas žmogus e, gulėtų mirties patale, kentėdamas nuo e, vėžio? Noriu poniai Maginės taip pat padėkoti už paramą. Direktyvoje yra numatytos e, susiekimo nuostatos, kurios padėtų kovoti su, su padirbinėjimu ir kontrabanda. Toliau, kitam kalbėtojui turiu pasakyti, kad turime padaryti, ką galime, nes ši direktyva būtų žingsnis į priekį, aš norėčiau nueiti kur kas toliau, tačiau turiu būti realistas. Aišku, daugeliu atveju tabakas neskanus ir kūnas tai ir sako, neturėtum rūkyti, nes tai nėra tau gerai. Ozo Westland e, kalbėjo apie papildomas kažkokias nuostatas. Ponas Jelleris kalbėjo, kad elektroninės karvės nėra tokios e, kenksmingos. Uh, E, Junktinėse valstijose, Kanadoje tokie dalykai yra draudžiami. Tačiau nereikia taip pat manyti, kad jeigu kažkas yra mažiau žalingas, tai reikia tą dalyką skatinti. E, Nes nėra jokio skirtumo, ar važiuoji su trim plikom padangom ar keturiom. Buvo kalbama, kad mes kišamės į žmonių asmeninį gyvenimą, iš tikrųjų ne e, tikrai mes nesikišame į suaugusių gyvenimą, tačiau jie negali kenkti kitų sveikatai. Krista Klas kalbėjo apie tai, kad žmonės turi būti informuoti, kad galėtų apsispręsti. Kaip vaikai gali apsispręsti, kai jau bus per vėlų? Nuo kalbama apie jautienos draudimą ar dar kažkieno draudimą. Pilar Ajuso sakė, kad žmonėms tai tai kenksminga, bet žalinga uh, e, išdui. Dėl to žmonės turėtų daugiau kosyti, ar ne? Taip pat dar buvo kalbama apie elektroninės cigaretės, e, kad jos mažiau kenksmingos. Na, bet reikia jas reguliuoti. O geriausias būdas mesti rūkyti, tai prižiūrint profesionalui, o ne tiesiog rūkant mažiau kenksmingas cigaretes. Ir baigdamas pasakysiu, jeigu būtų galima išrasti naują narkotiką, narkotiką kuris sumažintų mirčių gyvybę, išgelbėtų šimtą tūkstančių gyvybių ar, ar vieną tūkstantį gyvybių, visi kalb, pasisakytų už tokį na, tą vaistą. Čia kalbame apie 700 per metus, 700 e, tūkstančių gyvybės per metus. Taigi, e, pagalvokime, Ir pabaigai pasakysiu. Čia nekalbame apie valstybės kišimas į privato gyvenimą, norime, kad žmonės patys pasirinktų, tačiau negalima jiems leisti kenkti kitiems, ypač nepilnamečiams. Taigi aš tikiuosi, kad parlamentas pritars šiai iniciatyvai ir padės mums, kad e, su pasidžiavimu galėtume pasakyti vėliau, kad mes ėmėmės iniciatyvos, kuri išgelbėjo šimtus tūkstančių gyvybių per metus. Ačiū. Labai ačiū ministrui už e, šį, šią spūdingą kalbą, argumentus atsakant į klausimus. Manau, kad dabar visiems paaiškėjo, apie ką eina kalba ir ko siekiama šiuo teisės aktu. Dabar steiksiu galimybę komisijos nariui atsakyti į kolegų užduotas, užduotus klausimus. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man ši diskusija labai patiko įdomi, aktyvi, nuomonės prieštaravo viena kitai. Yra tokių, kurie sako, kad ši direktyva einama per daug toli, kiti sako, kad yra nepakankamai pasakyta. Taigi, jeigu e, vadovaudomės Aristotelio auksinio vidurio taisyklė, tai turbūt eitume teisinga kryptimi. Ir ministras teisingai pasakė, mes bandome pateikti pasiūlymą, kuriam pritartų plačioji dalis e, nuomonių. E, tai yra geriau negu sakyti per mažai arba daryti per daug ir tada susikurti priešų. Konkurencingumo taryboje mes apie tai kalbėti turėtume, aš pats dar ten nebuvau. Žemės ūkio komitete mes apie tai kalbėjom, e, tada kalbėjome apie rūkimą, apie tabako direktyvę. Aš pats esu susitikęs ir su ministrais, ir su Europos parlamento nariais ir labai svarbu išklausyti konkrečių argumentų. Pavyzdžiui, jeigu mes tabaką reglamentuosime per daug, tai e, sukursime finansinių rimtų padarinių valstybės įplaukoms. Taigi argumentas tada būtų toks - skatinkime rūkimą, kad praturtėtų valstybės biudžetas. Arba gali būti pasakyta, jeigu mes e, tabako, produkt, tabako gaminius reglamentuosime ir jeigu mums pavyks sumažinti rūkytojus, rūkalių skaičių per penkerius metus ES, tai e, jeigu 1,2 milijonais būtų mažiau rūkančių, tai e, prarasime daug darbo vietų. Tada reikš, kad mes turime skatinti rūkimą ir tada rūkant tabako suvartojimą reikės, bus galima sukurti daugiau darbo vietų. E, tokių argumentų kartais yra pateigima, kartais kerštingų balsų, kartais labai ryštingai ir tokie argumentai dabar ekonominės krizės laikais yra labai stiprus. Ar mes norime sumažinti rūkalių skaičių ES? Atsakymas turėtų būti aiškus - taip. Ir todėl mes e, šiame parlamentui skirtame dokumente e, ir pateikėme tą rūkimo draudimo ženklą. Mes norime, kad valstybės narės neskatintų rūkimo ir e, propaguotų rūkimą kaip nepriimtiną reiškinį. Mūsų tikslas galiausiai yra visiškai aiškus. Ir aš dabar norėčiau pereiti į italų kalbą ir atsakysiu kai kurios klausimus, kuriuos pateikė kolegos iš Italijos. E, kalbant apie pasirinkimo laisvę, ką mes čia darome? E, tuo klausimu diskutuota yra daugybę kartų, skirtingas temas aptariant. Ar, pavyzdžiui, reikia e, priversti žmonės naudoti uh, E, dėvėti šalmus važiuojant dviračiais arba prisisekti diržais sėdint automobilyje. Todėl galima būtų sakyti, kamgi dabar kištis į žmogaus pasirinkimo laisvę. Jeigu kažkas nori mirti, e, važiuodamas dviračiu arba vairuodamas automobilį, tai yra jo pasirinkimas. Jeigu žmogus nenori dėvėti šalmo, tai jo reikalas. Jis pats atsakingas už savo gyvybę. Tačiau gydimo išlaidos tokiais atvejais žmogui susižeidus dėl to, kad nedėvėjo šalmo. Ir, e, pavyzdžiui, automobilio e, avarijos atveju kitų aukų gydimas yra valstybių narių ir mokesčių mokėtojų sąskaita. Taigi, bet kokiu atveju Valstybėms narėms tai yra nenaudinga. Mes e, nesakome, kad niekas neturi rūkyti. Mes įkalbame apie tam tikrų reguliavimo, informavimo priemonių pritaikymą. Nesakome, kad reikia įvesti prohibiciją, kaip kad buvo su Volstedo įstatymu Junktinėse Amerikos valstijose arba kaip buvo pakeista Junktinė Amerikos valstijų konstitucija, e, kuri uh, E, numatė alkoholio platinimo uždraudimą visose Junktinėse Amerikos valstijose. Mes taip nesakome, ne. Sakome, jeigu norit, galit rūkyti. Turite tokią pasirinkimą laisvę. Bet mes norime, kad rūkimas būtų mažiau patrauklus. Ir tai būtų suprantama, pateisinama. Tokiam tikslui pritarė ir Europos Teisingumo teismo nuosprendis priimtas Luksemburge, bet kiekvienas žmogus turi pats nuspręsti, ar rūkyti ar ne. Perinu į anglų kalbą. Ar bus e, kokios dėlsimo taktikos imtasi. Aš paprastai e, visuomet pasakau prieš tokios skatimo, e, taktikos taikymą ir savo valstybėje narėje apie tai kalbu. Bet labai svarbu, kad mes, parlamentas ir taryba, e, priimtume tokį sprendimą. Komisija savo teisėjų pasinaudojo, iniciatyvą iškėlė. Labai svarbu, kad ši direktyva būtų priimta per šią parlamento kadenciją. Nes jeigu taip nesitiks, atėjus naujam parlamentui, paskyrus naujus uh, E, parlamentarus pranešimams renkti, iš naujo pradėjus diskusiją, e, šis darbas nebus užbaigtas, jis tik užsitęs. Net jeigu mes patvirtinsime šią direktyvą per šią kadenciją, e, visos šios, visi šie cigarečių pakeliai dar E, išliks rinkoje keletą metų. Nauji reikalavimai įsigalios negreičiau kaip po trejų su pusę metų. Taigi jeigu mes norime dar toliau tempti laiką, o parlamentas, kaip žinote, e, ilgus metus reikalavo, kad tabako direktyva būtų peržyta, tai tabako pramonė dar labiau lops. Greičiausiai kas nors e, sėdinti šioje salėje ar už jos ribų galėtų pasakyti, kad ši direktyva nieko nepakeis tabako vartojimo įpročių ji nepakeis. Jeigu taip iš tiesų yra, tai kam tada sukti galvą apie darbo vietų praradimą, apie valstybių narių biudžeto įplaukų sumažėjimą? Tokie argumentai yra teigiami todėl, kad ši direktyva pakeis padėtį. Mes tikrai tikimės, kad ji pakeis padėtį. Ir kadangi taip yra, tokius argumentus apie ekonominius padarinius, pavyzdžiui, ir girdime yra sakoma, kas atsitiks, jeigu rūkalių skaičius ES sumažės, kaip nukentės ekonomika. Ši diskusija buvo ir daugiau argumentų išsakyta. Tiesa ta, kad jeigu rūkalių skaičius sumažės, ekonominių padarinių pajausime. Bet ne visi tie padariniai bus negatyvus. Bus ir pozityvių padarinių, kurių turbūt bus netgi daugiau negu negatyvių. Nenoriu pasakyti, kad tik tai Jeigu valstybės narė sutaupys daug pinigų rūkalių gydimui, bus pasiekta naudos. Reikia pasakyti, kad tie, kurie baigs rūkyti, tuos pinigus galės panaudoti kitose gyvenimo srityse kitam, kitoms ekonomikoms dalims išleisti tuos pinigus. Neteiksiu jums statistikos, ponas Railis labai gerai paaiškino, kaip kas bus. Net įplaukos iš visos e, tabako pramonės siekiančios 20 milijardų yra kur kas mažesnė suma negu tai, ką valstybės narės išleidžia ir investuoja į surūkimų susijusių lygų gydimo ir e, tai, kiek yra prarandama produktivumo atžvilgių. Taip pat yra teikiamas argumentas, kad jeigu kažką uždrauksime, tai tie uždrausti dalykai bus patraukliausi. Ir daug kas gyvenime, kas yra draudžiama, yra uh, įdomiausia ir patraukliausia. Bet uh, teikti, kad bus daugiau klastojamas, klastojami tabako gaminiai po šios direktyvos būtų neteisinga, nes mes pirmą kartą uh, privalomai uh, iškeliame reikalavimą įvesti saugiklį į tabako gaminį ir tam tikrą sekimo elementą įvedame. Pirmą kartą taip darome. Mes nenorime apsaugoti valstybės biudžeto. Mes greičiau nenorime leisti, kad tabako gaminiai, cigaretės iš netitinkančios ES teisės aktų patektų į mūsų rinką. Žinoma, tie, kurie eksportuoja tabako gaminius už ES ribų, tų taisyklių galės nesilaikyti. Tos taisyklės yra keliamos tik tai tabako gaminiams parduodamiems ES rinkoje. E, aromatai. Taip. Faktas yra tas, kad įvairūs e, tipiniai aromatai ir cigarečių gaminimo būdas ir išvaizda turi įtakos jaunimo e, sprendimui pradėti rūkyti. Todėl mes šią sritį reglamentuojame. Ar reikia uždrausti visus priedus, visus kvapus? Proporcingumo taisyklė sako, kad reikia drausti tik tuos aromatus, kurie e, yra tipiniai. Direktyva yra pateikiamas apibrėžimas, kas yra tas tipinis aromatas. E, Europos komisija yra sukūrusi e, valstybių narių ekspertų e, darbo grupę, kuri apibrėžė tą tipinį aromatą. Taigi aš nemanau, kad e, klastojimo mastai padidės, vėlgi žinant, kad saugumo reikalavimai bus padidinti ir sėkimo taisyklės bus visos. Dėl elektroninių cigarečių Taisyklė vėlgi yra tokia, kad jų skatinti negalima. Nors kai kas sako, kad tos cigaretės yra mažiau žalingos, jos sukuria tam tikrą klaidingą saugumo jausmą. Žmonės rūkantis elektroninės cigaretės pradeda galvoti, kad jie neberūko, nes nėra dūmų. Bet iš tiesų jie savo sveikatai e, padaro tokią pat žalą. Jie tik tai klaidingai jaučiasi saugus. Jeigu aš pradėčiau kampaniją prieš rūkimą, aš elektroninės cigaretės įtraukčiau, nes tos cigaretės yra lygiai taip pat e, sukūrenčios priklausomybę, jos skatina vartoti nikotiną, lygiai taip pat kaip ir paprastos cigaretės, ir jos yra reglamentuojamas. Žemiau tam tikro nikotino lygio nereikia jokių specialių leidimų e, žemiau to nikotino lygio, kuris egzistuoja jau kituose tabako gaminiuose. Tik tai jeigu ta riba yra viršima, tada reikia specialaus leidimo. E, Peteris Lyzė ir ponė Zanoni kalbėjo apie pasyvų rūkimą. Pritariu jų nuomoniai. Aš manau, kad e, reikėtų pagalvoti, nors tai jau yra ir daroma, kaip sumažinti pasyvų rūkimą e, pateikiant vaizdinius įspėjimus dėl tokio pobūdžio rūkimo taip pat. Dėl snuso, to švediškojo šniaukšimo tabako. Aš žinau, kad Europos parlamento e, leidinyje e, buvo skirta labai daug vietos e, snuso draudimui panaikinti. Aš nenoriu teikti tik tai teisinių argumentų, nors ir jie labai stiprus. Jeigu aš jums suteikiu kažką su tam tikra sąlyga, tai negalima nuimti tos sąlygos ir palikti išlygos tokios, kokia buvo. E, šio tobako uždraudimas egzistavo dar prieš Švediją įstojant į Europos Sąjungą. Taigi techniškai, kai Švedija įstojo į Europos Sąjungą, ji turėjo uždrausti snusą ir savo pačios valstybėje. Bet buvo padaryta išlyga dėl politinių priežasčių su sąlyga, kad snusas nebus parduodamas Europos Sąjungos rinkose ir uždrausti e, tam tikrų aromatų vartojimą snuse e, reikštų, kad tik 10 procentų šio tabako būtų uždrausta. Nes tik 10 procentų to šniokščiamojo tabako yra gaminamas aromatais. Kaip mes galime uždrausti uh, e, uh, e, aromatų vartojimą tabako gaminėse Europos Sąjungoje, bet leisti juos naudoti su tuo specialiuoju tabaku snusu. Aš žinau, kad ši tema labai jautri. Mes visi norime e, prie pasiekti to paties tikslo, bet skirtingais metodais. Aš šį pasiūlymą ginsiu, nes aš manau, kad jame yra laikomasi subalansuoto ir racionaliaus požiūrio. E, mes nenorime sukurti e, autoritarinės valstybės, nes nereguliuosime žmonių gyvenimo būdo, bet šiame pranešime yra pasirinktas subalansuotas požiūris, neiname per daug toli, mes siekiame savo pagrindinio tikslo sumažinti rūkalių skaičių per pastaruosius penkerius metus dviem procentais. Ačiū. Labai ačiū komisarė už atsakymus, už paskutinį pareiškimą. Jis buvo labai aiškus ir toliau mūsų laukia vaisinga diskusija teisėkuros procese. Dabar toliau norėčiau pasveikinti ponę Florence Berteletti Kemp, e, kur yra partnerystė be dūmų direktorė. Toliau ponas e, Michielis Vyrinkas, jis yra Europos bendrijos cigarečių gamintojų konfederacijos valdybos narys. Taigi, Pirmiausia, žodis poniai Bertilėti, 10 minučių. E Labą dieną, ponios ir ponai, gerbiami svečiai. Šiandien aš net nepristatinėsiu mūsų partnerystės ir partnerių. Noriu priminti Jums, kad kartu mes atstovaujame tūkstančius gydytojų, medicinos seserų ir ligonių, kurie dažnai praleidžia ilgus skausmingus metus E, besgydami nuo vėžio, širdies ir kvepavimo lygų. Pirmiausia, ką norėčiau pasakyti, yra tai, kad komisijos pasiūlymas yra geras ir sąžingas. Mums malonu, kad valstybės narės turi galimybę reikalauti paprastų pakuočių. Mes norėtume, kad tai būtų privaloma. Antra, prieš kalbant apie ekonominę naštą, kurią e, sukelia tabako gaminiai. Ir čia turime dvi stovyklas - tabako pramonę, kitoje pusėje visus kitus. Norėčiau, kad šiek tiek atsitrauktumėte ir prisimintumėte įvykius, kurie supa tabako direktyvos e, peržiūrą pastarosius 4-5 metus. Kai tik Australijos vyriausybė nusprendė reikalauti e, paprastų pakuočių, šis klausimas iškilo į centrinę vietą. Dabar papasakosiu tokią istoriją. Paralelė su Biblijos istorija tarp Davido ir Goliato yra labai aiškiai. Pastaraisiais metais tabako pramonė nusprendė vėl užsimauti na, boksą pirštinės nuo Urugvajos iki Australijos iki Norvegijos. Galijotas iškėlė teismo bylas prieš veiksmus apsaugoti jaunų žmonių sveikatą. Čia Europos lygmenių Galijotas pradėjo kovą e, paskandinamas viešas konsultacijas ir dingo 85 tūkstančiai įrašų apie konsultacijas. Po to e, buvo tabako pramonės e, skundas dėl pono dalio. Aš apie tai nieko nekalbėsiu, bet pabrėšiu du faktus. Reikia pastebėti, kad būtent tabako pramonė pateikė skundą e, prieš komisijos narį atsakingą už sveikatos prie apsaugą. Ir antra, kad nekaltumo prezumcija turi galioti visų pirma. Ir šiandien, šių klausimų metu, aš tikiuosi, kad galėsime pradėti gerą kovą. Aš mielai pabūsiu Dovydų ir ekspertams leisiu vietoj manęs kalbėti antroje diskusijos pusėje. Galijoto didžiausias ginklas yra mitai ir melai. Siekiant skurti baimę, abejonės jūsų protose. Pakal, pakalbėkime apie keletą iš jų. Pirmasis mitas. Mūsų neišklausė. Na, aiškiai turime pasakyti, ponios ir ponai, svarbiausia priežastis, kodėl jie tai sako, yra ta, e, kad jiems nepatinka tai, kas yra parašyta mūsų pasiūlyme. Antra, nepaisant to, ką jie sako, niekas nesako, kad e, tabako pramonė reikėtų e, neįsileisti į diskusiją. Mes norime sukurti vienodą žaidimo taisyklės, kad viskas vyktų skaidriai, kai vyksta susitikimai. Be to, prašymai pateikti dokumentus e, parodo, kad e, buvo prašoma sustikti su komisijos nariais, su pirmininko Baroso kabineto nariais, o kai mes norėjome aptarti šios dalykus, mums pasiūlė kreiptis į sveikatos apsaugos e, komisijos narį. Taigi kas turi geriausią prieigą? Kaip sakė Tomas Čefronas, nieko nėra lygiau negu e, lygus neligiųjų traktavimas. E, šis direktyvos, kitas mitas, kad e, ši direktyva padidins nelegalią prekybą. Na, noriu priminti kelis faktus. Pirmiausia, yra duomenų, kad tabako bendrovės pačios organizuoja E, tabako kontrabandą. Ir kaip aš suprantu, už, e, yra įvairių e, tarptautinių tyrimų dėl tabako. Antra, tabako pramonė nedažnai apibrėžia, kas tai yra ta nelegali prekyba. Aš norėčiau pasakyti, kad nelegali prekyba pakliūna į keturias kategorijas. Kontrabanda, padirbinėjimas ir sukčiavimas. Trečias mitas. Mes prieštaraujame reglamentams, kurie yra ekstremalūs ir jiems nėra pakankamai duomenų. Per daug apie tai nekalbėsiu. Duomenys vėliau bus paaiškinti ekspertų. Aš ten noriu pasakyti, kad yra bent 1900 puslapių duomenų, kurios peržiūri ekspertai dėl visų priemonių susijusių su tabako direktyva. Na ir pagaliau, tabako pramonė sako, kad jie nėra ekspertai. Toliau, ketvirtas mitas. Pasiūlymas pakenks ekonomikai. Kaip ponas Borgas sakė, tai nėra logiška. Arba jie turi sakyti, kad priemonės yra veiksmingos ir pakenks ekonomikai, arba sakyti, kad jos nėra veiksmingos. Jeigu jos nėra veiksmingos, tai kaip jos gali paveikti ekonomiką. Prancūziškai sakoma, kad gyvatė tiesiog praryja pati save. Toliau tikrovė. Rūkimas yra įprotis, kurio, nuo kurio tampama priklausoma ir sunkiau, sunku atsikratyti, geriausia nepradėti iš, virti, iš viso. 70 procentų rūkalių pradėjo rūkyti iki, iki 18 metų ir dar daugiau iki 25 metų. Tai yra 80 milijonų vaikų ar jaunuolių pradeda rūkyti iki 15 metų ir e, ar gali pradėti rūkyti iki 15 metų ir yra pažeidžiami. Toliau. Tabakas atsakingas už 700 tūkstančių mirčių Europos Sąjungoje. Tai yra 2 tūkstančiai per dieną, 80 per valandą. 25 milijardai eurų e, tiek kainuoja sveikatos e, paslaugos. Na, o 10 milijonų prarastų gyvybių yra lygu 517 milijardų per dešimtmetį. Taigi norėčiau grįžti prie direktyvos pasiūlymo ir kovos tarp Dovido ir Galijoto. Visi žinome, kad tabako pramonė turi galingą lobistinę organizaciją, tačiau ar tiksliai žinome, kokie yra galingi. Dešimtaisiais metais bendras šešių didžiausių tabako bendrovių pelnas buvo 35 milijardai dolerių. Tai atitiko Coca-Colos, Microsofto ir McDonald'o pelną kartu pagal e, savanorišką skaidrumo registrą e, tabako pramonės interesus atstovauja 27 e, lobistai, jų biudžetas yra 25 milijonai. Šie skaičiai yra tik lietkalnio viršūnė. Mūsų partnerystė, mūsų organizacijoje dirba tik tai du žmonės, o dirbantis tabako kontrolės sistemoje būtų skaičiuojami ant vienos rankos pirštų. Taigi, ir Dovydas atrodo laimi. Tačiau ko galime pasimokyti iš šios istorijos? Dovydas laimėjo dėl to, kad jis neišsigando, nors visi kiti bijojo. Nes jis žinojo, kad jam teks kovoti su milžinu. Aš tikiuosi, kad mes ES taip pat nepabijosime. Europos piliečiai jumis pasikliauna, kad laimėtų sveikas protas prieš įmonių interesus. Antra, istorija pasakoja, kad Dovydas laimėjo dėl to, kad jis tikėjo. Savo pusėje jūs turite visuomenės paramą. Direktyvos peržiūra yra prieštaringas politinis procesas ir labai svarbus klausimas visai ES sveikatos bendruomeniai puikiai žinome, kad ekonominių sunkumų metu vyriausybėms kyla pagunda e, daugiau dėmesio skirti ekonomikos priemonėms, pamirštant apie visuomenę. Tačiau šis svarbus teisės aktas yra susijęs ir su ekonomikos atsigavimu. Jis turi potencialą pagerinti piliečių sveikatą, e, jų e, darbuotojų e, našumą ir apsaugoti jaunimą. Prieš e, suteikdama žodį ponui Galijotui noriu e, padėkoti už tai, kad išklausėte manęs ir noriu palikti, užduoti jums vieną klausimą. Ką dabar besakytų tabako pramonė, ar jūs jais tikėsite? Pana Galijotai, prašom jums žodis. Frau Bertolini. Pirmiausiai, noriu padėkoti poniai Bertalinį, tačiau noriu priminti, kad e, aš čia suteikinėjau žodį. Taigi, ponai Ririnkai, jeigu esate pasirengęs ir linksite galvą, tai jau galite pradėti. Prašau. Ačiū pirmininkė, parlamento nariai, komisijos e, nariai, ministrė. Kekim vardu, e, Europos bendrijos cigarečių gamintojų vardu noriu Jums pristatyti savo požiūrį <clears throat> į šumo direktyvą. Aš esu valdybos narys Kekim ir mano pavardė yra Mišel Rering, ne, negalijotas. E, taigi, Kekim nariai pritarė reglamentui, kuris būtų grindžiamas proporcingumo principu e, ir kitais e, teigiam, tinkamais principais. Mes nenorime, kad vaikai pradėtų rūkyti ir mes pritarime išningoms priemonėms nukreiptoms prieš rūkimą e, jaunimo tarpe ir aš esu trijų vaikų tėvas, vieno iš jų vardas yra Dovydas ir aš visiškai pritariu tokiai pozicijai, kiekim nariai mano, kad Šie pasiūlymai yra tinkamai pateikti, remintis 2010 konsultacijomis su visuomenė. Mes e, Dalyvavome konsultacijos, Airijos vyriausybės sveikatos ministras sausio mėnesį patikė tinkamus e, pasiūlymus. E, taip pat, jeigu dar nesate susipažinę su tais pasiūlymais, prašau tą padaryti. Dabar raginu jūs tą padaryti. Reikia pažymėti, kad tik mūsų <clears throat> organizacija dalyvavo šiuose konsultacijose, kiti tabako gaminių gamintojai neturėjo galimybių pasidalinti savo nuomonę. Šiandien aš įvertinsiu komisijos pasiūlymo tikslus, atkreipsiu dėmesį į ekonominius, socialinius padarinius ir taip pat pakalbėsiu apie e, tam tikrus teisinius aspektus ir po to kalbėsiu apie būtinybę e, vystyti dialogą ir užtikrinti skaidrumą. Kaip minėjau, mes pritarėme e, tinkamam reglamentui, kuris būtų grindžiamas surinktais įrodymais, tačiau šis e, teisės akto pasiūlymas nepasieks užsibrieštų tikslų ir mums dėl to e, kyla nerimas. Komisija siūlo padidinti E, įspėjamosios informacijos apimtis ant pakuočių, tačiau e, niekur nėra surinkta pakankamai įrodymų, kad informacija ant pakuočių užkerta, e, prisėda prie rūkimo mažinimo arba atgraso vaikus nuo rūkimo Jungtimas jų teismas yra priemęs apeliacinį sprendimą dėl e, įspėjamosios informacijos ant pakuočių ir e, jame teigiama, kad e, kaip ir kitose poveikio vertinimuose atliktose JAV, kad informacija ant pakuočių neprisideda prie rūkimo mažinimo. ES vartotojai šiuo metu puikiai žino ir yra susipažinę su rūkimo keliama grėsme, papildoma informacija ant pakuočių nepakeisiu rūkimo įpročių. Taigi nėra jokių rimtų įrodymų komisijos pasiūlymo, kuriais remiantis būtų galima pateisinti e, e, mėtinių cigarečių e, draudimą arba Taip pat e, siūloma uždrausti ir toliau pardavinėti švedišką austamąjį tabaką už Švedijos ribų. Šis pasiūlymas neprisėda prie padėties gerinimo daus rinkoje, nes juo nepašalinamos e, prekybos kliūtis. Tokiu būdu uždraudžiant atskiras e, gaminių rūšis negalima pagerinti bendrosios rinkos veikimo. Ir mums dėl to kyla susirūpinimas iš vartotojų atimama galimybė rinktis, tai yra siūlomas labai sveitingos priemonės, kurios brangiai kainuos tiek mažoms, tiek didesnėms įmonėms. Galiausiai valstybės narės, valstybės narės turės patvirtinti atitinkamos priemonės tiek pas, pagal pasiūlymą apriepti tiek kitose sritise, užuot šalindama prekybos kliūtis komisija e, tik tai įvedinės naujas ir e, rūkaliai turės pradėti rūkyti arba kitokio, e, kitokias cigaretės iš karto arba taps priklausomi nuo kontrabandinių cigarečių. Kai pasiūlyme, e, kodėl šiame pasiūlyme tokios priemonės yra teikiamos, turint omenyje, kad neseniai buvo patvirtintas teisės aktas dėl kovos su e, nelegalių gaminių e, prekyba ir mm, ES rytų valstybės Suomija, Bulgarija, Lenkija kenčia nuo kontrabandinių cigarečių ir iki šiol komisija nėra įvertinusi atitinkamo masto. Taip pat e, patvirtinus e, teikiamus pasiūlymus sumažės e, valstybių išdų priekybininkų ir gamintojų pajamos, nes e, gyventojai ims pirkti e, pigesnius kontrabandinius rūkalus. <clears throat> Taigi e, šiuo pasiūlymu, kaip jau minėjau, nėra pašalinamas prekybos kliūtis, o tik kūriamas naujas ir, ir taip pat nesiriamame atitinkamomis proporcingumo ir teisėtumo taisyklėmis Taip pat kyla problemų dėl intelektinės tusybės teisų apsaugos, nes teikiamas pasiūlymas neatitinka PPO e, prisimtų ES įsipareigojimų. Pabaigai norėčiau grįžti prie kaltinimų mano atstovaujamiems gamintojams, e, teigiant, kad mes nesame teisėtas teisėkuros procesų dalyvis, 11 e, statės Europos Sąjungos veikimo straipsnis <clears throat> teigia, kad ES institucijos turėtų likti atviros ir e, skaidros, vystydamos dialogą su pilietinės visuomenės atstovais. Europos parlamento elgesio kodeksas skirtas lobistams galioja taip pat ir mums. Mes manome, kad visi suinteresuoti subjektai turėtų būti išklausyti ir su jais turėtų būti konsultuojamas. Atstovaudamas savo organizaciją, aš noriu pabrėžti, kad atstovauju tik šios organizacijos nariams, todėl raginu jūs išklausyti tinkamu metu taip pat ir e, pusantro milijono žmonių atstovų balsų e, Tai yra tie žmonės, kurių darbo vietos priklauso nuo tabako gaminių visapusiškai. Prieš baigdamas raginus per, perskaityti šią skaidrę. Ir e, apibendrinamas noriu dar kartą Jums padėkoti už galimybę dalyvauti šios dienos klausime, išklausydami dabar kiekim atstovų ir ateitie išklausę kitų e, tabako sektoriaus atstovų jūs e, pasielgsite labai tinkamai, mes pritarėme proporcingai ir rodymais e, paremti, paremtam e, reglamentui ir teisės aktui, kiek jam nariai siūlė mažiau ribojama, tikslingesnė ir proporcingesnė reglamento alternatyva, konkrečias priemonės, kuriamis būtų galima užkirsti kelią vaikams įsigyti tabako gaminių ir mielai pristatyčiau šias priemonės vėlesniu metu, jeigu e, turėtumėte pasiūlymų ar e, klausimų dėl mūsų teikiamų pasiūlymų arba e, šiuo metu per mano pranešimą sakytumėčiau, mielai jos atsakyčiau. Pirmininkas, labai ačiū, dabar suteikčiau žodį kolegiai Rys, daugiau nėra norinčių klausti, taigi ponė Rys, jūs vienintelė, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau ponui Rėrinkui užduoti klausimą. Pritariu jam ir jau anksčiau kalbėjau apie e, abejonės susijusias su. su pasiūlymais dėl papildomos informacijos ant pakuočių. Ir buvo minėtos Kanada, Nauja Zelandija, Australija ir juose taikomi priemonių pavyzdžiai, kalbant apie <clears throat> mėtinių cigarečių uždraudimą ir e, elektroninių cigarečių, tai noriu paminėti, kad Prancūzijoje, Lenkijoje, Junktinėse karalystėje plaučių vėžio susirgymo atvejai ir apimtis viršio pirmą kartą krūties vėžio susirgymo atvejais. Aš nežinau, ar būtų galima tą susijęti su rūkimu. Kalbant apie elektroninės cigaretes, kurios rūpi daugumai kolegų, aš esu viena iš tų, kurie mano, kad šios cigaretės pradeda atsisakyti rūkimo, todėl nikotino kiekis leisnašiuose cigaretėse turėtų atitikti tikrovę. Noriu paklausti taip pat pono Rerinko, kokiu priemonių jūs konkrečiai siūlo siekiant užkirsti kelią vaikams įsigyti tabako gaminių. Norėčiau paklausti, kaip būtų galima užtikrinti, kad dabar siūlomos elektroninės cigaretės po kelių metų netaptų labai madingos ir kad jos ir toliau būtų naudojamos tik kaip priemonė atsikratyti rūkimą. Ačiū Linda Makevan žodžiu. Dėkoju. Aš turiu klausimą kalbėtojų iš sesim. Jūs sakėte, kad jūsų įmonė, bendrovė nori sustabdyti jaunimo rūkimą. Ar jūs žinote, kad Pasaulio sveikatos organizacija yra parengusi studiją apie e, vaikų ir jaunimo e, rūkimo įpročius mokyklose, nes rūkyti pradeda mokyklose, netarp saugusiųjų. E, mes matėme, kad daugelėje valstybių narių e, labai aukšt neraminanti statistika, ypač neraminantys skaičiai ateina iš Švedijos. 14 metų mergaitės buvo ištirtas. Praėjusią savaitę įvyko kitas klausimas ir buvo pateikta e, statistika, kaip Junktinėse Amerikos valstijose tabako pramonės reklama turi padaro įtaką rinkai. Sakėme, kad panašių skaičių apie ES nėra. Gal jūs turite tos skaičius ir galėtumėt mums pateikti? E, jūs paminėjote uh, kad Junktinėse Amerikos valstijose buvo teisme nagrinėta byla dėl rūkimo ir trūko įrodymų. Ar jūs žinote, e, kad 2012 metų generalinio uh, uh, pareigūno ataskaitoje buvo pateikti aiškus įrodymai, kad tyčinis tabako produktų pateikimas jaunimo rinkai uh, ar taikymas į jaunimą rinkose turi tiesioginio poveikio jaunimo rūkimo skaičiams. Komisijos narys šiandien turbūt tai patvirtino. Jūs galėtumėt pasakyti, ar yra tokių panašių paketų Europos Sąjungoje? Trumpai perskaitysiu dar kalbėtojo pavardės. Per minutę galima užduoti vieną ar du klausimus. Dann hat jetzt als erstes Frau Anderson. Pone Anderson, pirmai suteiksime žodį, prašau. Uh, Dėkui pateikta argumentų dėl nelegalios prekybos, todėl mano klausimas taip pat yra skirtas SSM. Aš uh, laikausi nuomonės, uh, kad uh, tabako srities teisininkai turėtų dirbti su visais klastuotojais, padirbinėtojais. Ir buvo paaiškinti E, faktai e, susiję su nelegalia prekyba. Kaip tai yra susiję su jūsų e, pastangomis kovoti su nelegalia prekyba? Ar yra bendradarbiavimo sutarčių tarp Europos komisijos ir svarbiausių tabako gamintojų? Pasirašti 2040 metais. Tiesą sakant, tokių sustarimų yra, aš žinau, bet juose yra daugiausia kalbama apie 1,65 milijardų euro suma, e, kuri būtų skiriama kovai su e, nelegalių cigarečių patekimu į ES rinkas. Kalbėtojas nutraukia kalbėtoją. Pone Zomer, dabar vieną minutę kalbės, prašau. Ačiū pirmininkė. Deja, išgirdau tik paskutinėje pranešimo dalį, nes pavėlavau atvykti. Pirmiausiai noriu paminėti mėtinio skonio ar aromato cigaretes ir pasiūlymus uždrausti šias cigaretes, uždraudžiant atitinkamus kvapus. Ar jūs manote, kad toks pasiūlymas yra priimtinas, nes toks draudimas padarytų galą taip pat ir uostamajam tabakui? E, kaip žinome, jis nėra kenksmingas, kalbant apie pakuotės ir informaciją galbūt vėliau pačių cigarečių ar gamintojai gali tokiu būdu užkirsti kelią patekti į rinką nelegalioms cigaretėms? Manau, kad ne, nes turint omenyje, kad nėra nustatyta atitinkamų standartų, tai tokiais būdais kol kas galima riboti nelegalių tabako gaminių pardavimą ir kaip užtikrinti atsekamumą, noriu paklausti Kristofer Fielner vieną minutę kalbės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man viena kitokio pobūdžio problema iškyla žvelgiant į tekstą esantį prieš akis. Aš nemanau, kad šiuo tekstu yra pakankamai reglamentuojamas tabako gaminių priklausomybę sukeliantis ir žalingas turinys. Aš jaučiausi kur kas geriau, jeigu būtų pasirinktas toks požiūris ir netiek daug kalbama apie skonį. Labai daug yra kalbama, pažiūrėjau, apie mentolį. O kaip galima įrodyti, kad skonis kažką pakeičia? Negirdėjau jokių mokslininkų duomenų apie tai. Ir e, kai gausime mokslininkų įrodymų, tada galėsime e, kalbėti, apie, kalbėti kitaip. Kai aš buvau jaunas ir bandžiau parūkyti, e, tai dariau ne todėl, kad man buvo skanu, bet todėl, kad aš buvau kvailas ir maniau, kad tai yra šaunu. Aš e, nežinau, ar kas nors iš jūsų esate rakavę mentolų pagardintą cigaretę. Neskonis tai pritraukia. Ar turit kokių mokslininkų išvadų apie tai? Norėčiau išgirsti apie tai. Toliau pana Šliuter ir po to Rebecca Harms. The... Jūs kalbėjote apie teismo nuosprendį, bet yra ir daug kitų teismo sprendimų, kurie priešingai kalba. Nežinau tiksliai, apie kurį jūs kalbėjot. O kokia yra cigarečių gamintojų pozicija? Ką jie galvoja apie e, vaizdinių įspėjimo efektyvumą? Jeigu teismas sako, kad e, nėra aiškių įrodymų. 2012 Kanadoje, 2012 e, Pietų Karolinoje atliktas tyrimas, e, Australijoje panašių yra atlikta e, tyrimų. Ir visada yra padaryta išvada, kad aromatai yra efektyvūs, atsiprašau, vaizdiniai įspėjimai yra efektyvūs. Net jeigu jie netaip jau brangiai kainuoja, jie vis tiek atneša daug naudos. Taigi Galbūt Junktinė Amerikos valstijų teismas neturėjo pakankamai medžiagos, nepakankamai pinigų, negalėjo atlikti deramo tyrimo. Bet jūs turit pakankamai pinigų, jūs galite viską padaryti. Ir jūs tarsi sakot, kad tie vaizdiniai įspėjimai neduoda jokios naudos. Äh, Ačiū. Man norėtųsi užduoti mums visiems labai rūpimą klausimą visuomeniai. Taip pat noriu paklausti, kiek žmonių jūsų organizacijos ir kitose tabako pramonės asociacijose veikiančiose e, Europoje, kiek dirba žmonių tas organizacijose, e, kiek lėšų noriu paklausti, savo biudžeto lėšų skiriate lobistiniai veiklai šiais metais ir e, ateitie, kiek numatote jai skirti ir kodėl manote, kad šis viešas klausimas mūsų komitete nėra pakankamo masto, kad būtų galima išgirsti jūsų nuomonę, gal, turint omenyje, kad jūs daug lobistų įdarbinote ir pakankamai daug lėšų skiriate tam, kad būtų vertinta ši. Šį tabako gaminių direktyva. Ačiū poniai Harms, prieš teikdamas žodį ekspertams noriu pabaigai suteikti galimybę pasisakyti komisijos narminis, jis turi dėja išvykti, tačiau ketvirtadienį vėl lankysis pas mus, varstant kitą klausimą, prašau komisijos narių Boršio. E, ačiū. Ačiū, aš turiu sustikti su ministrais šiek tiek vėliau dėl arklienos. Ar turime tinkamą teisinį pagrindą? 144 straipsnis ir sutartis, kurios mums numato pareigą nustatyti aukšto lygio sveikatos priežiūros standartus. Taigi 144 straipsnis aiškiai pasisako šiuo klausimu e, dėl visuomenės sveikatos apsaugos vidaus rinkos politikos taip pat. Taip pat e, toliau teismų sprendimai, kaip sakė panas Riringas, yra kitų teismų sprendimai, kurie teigia kitaip. Amerikos piliečiai laukia aukščiausiojo teismo sprendimo, kuris dar nepriimtas. Tačiau nebus tragedija, jeigu Junktinių valstybių aukščiausiasis teismas patvirtintų kitokį sprendimą, nes ES yra 13 valstybių narių, kurios yra įvedusios tuos reikalavimus uh, ant pakelių dėti vaizdinius įspėjimus. Jeigu, me, jeigu mes ir pažinėtume Junktinių valstybių konstituciją, tai neliečiau ES e, šalių, o Junktinių valstybių situaciją. O tos šalis, kurios yra įvedusios vaizdinius įspėjimus ir paprastas pakuotas, ar juose yra duomenų, kad padidėjo nelegali priekyba. Nėra tokių duomenų kad tokia prekyba padidėjo dėl to, kad buvo reik, pradėta reikalauti e, ant pakelių dėti vaizdinius perspėjimus. Europos e, teisingumo teismas yra priemęs sprendimų, kad teisinis pagrindas yra teisingas pagrindas ir vidaus rinkoje galima įvesti teisiklę susijusią su sveikatos apsauga. Ačiū komisijos nariui. Puiku, kad šiandien turėjome tiek daug aukšto rango institucijų atstovų komisijos lygių buvo dermai atstovaujama ir pristatoma pozicija, atsakoma į klausimus, norėčiau už tai pareikoti, tačiau dabar noriu steigti žodį ekspertams. Pirmoji penkias minutės kalbės e, ponė Bertelėtė, sakydama klausimus. E, manau, kad trumpiau galėsiu kalbėti, nes daugumą klausimų nebuvo man skirti. Buvo vienas klausimas dėl vaizdinės įspėjamosios medžiagos e, veiksmingumo. Pone Rys klausė, noriu paminėti vieną tyrimą, kuris yra labai svarbus Urugvajuje buvo e, priimta nuostata ant išorinės priekinės pakuotės pusės e, pateikti vaizdinį informaciją apie rūkimo žalą, dėl to 8 procentai sumažėjo rūkimo apimtis tarp jaunų žmonių ir 4,3 procentai sumažėjo apskritai visos e, visuomenės tarpė rūkančiųjų skaičius. Taigi šios priemonės poveikis yra akivaizdus, siekiant sumažinti rūkimą tiek visų gyventojų, tiek jaunimo tarpe. Argentina, kuri yra Urugvajaus kaiminė, netaikydama jokių tokio pabudžio priemonių, susidūrė su didėjančiais rūkalių skaičiais. Tokia būtų mano trumpa išvada ir aš manau, kad per kitą mūsų diskusijų raundą ekspertai pateiks dar daugiau įtikinamų įrodymų. Pone Rėringo žodis, prašau. Ačiū. Iš tikrųjų, dauguma klausimų užduota man, pabandysiu juos visus atsakyti. Pone Reis klausė dėl to, kad trūksta duomenų nepaisant mano kaminės patikto atsakymo. Man atrodo, kad yra šalių, kur duomenys rodo, kad didelių perspėjimų naudojimas neturi tikro poveikio vartojimui ar jaunuolių rūkimui. Yra kitų tyrimų, kurie, tyrimų, kurie rodo, kad tokie įspėjimai e, veikia, bet tai yra vartotojų apžvalgos ir jiems jų klausimą, ką jie mano, ką jie darytų. Tai nėra tas pats, kas tikrasis vartotojų elgesys pakeitus perspėjimus. Aš nesu susipažinęs to tyrimo, kurį minėjo pana Bartoletį apie Urugvajų ir Argentiną. Aš jau galiu pasakyti, kad Kanados duomenį, kur didesni perspėjimai nuo 25 procentų iki 50 procentų nerodo ilgalaikio rūkimo sumažėjimo. Pranešėjos klausimui apie tai, ar aš žinau apie pasaulio sveikatos organizacijos tyrimą, trumpai, ne, nežinau apie tokį tyrimą, bet mielai e, susipažinčiau ir jeigu norėtume skaidriai jį aptarti, e, mes mielai tai padarytume. Neturiu skaičių dėl viso e, mūsų sektoriaus išlaidų, visų išlaidų sektoriaus išlaidų e, reklamai. Aš atstovauju tik tai tris bendrovės, kurios yra asociacijos narės, ne visas Europos bendrovės, tačiau ir tų trijų bendrovių atveju tai būtų jautrus duomenys ir aš negalėčiau jų paminėti. Pone Anderson klausė apie nelegalią prekybą ir ką mes darome, kad e, būtų susidorota su padirbinėtojais. Galiu Jūs patikinti, kad e, kai galime, darome viską, ką galime. Mūsų prekių ženklai yra mums labai svarbus. Jie yra šios diskusijos dalis. Taip pat mes dirbame ir su teisės sauga daugelėje šalių, kad užkirstume kelią tam, kad mūsų prekių ženklai būtų padirbinėjami ir kiti neteisėtos prekybos elementai. Tačiau čia mes galime dirbti patys, nes turime e, nusavybę tų prekės prek, prek ženklų. Ir mes dirbame kartu su kitomis organizacijomis, kovojant su mūsų pakelių kopijavimu. Dėl kontrabandos kai buvo sakoma, turi bendradavimo susitarimus. Norėčiau patikslinti vieną dalyką. Kai kalbame apie ket... pasiūlymo 14 straipsnį, kur numatoma sekimo ir atsekimo sistema, tai būtų taikoma tik tai produktams pagamintiems Europos Sąjungoje. Tokiuose šalise, kur, pavyzdžiui, kaip pavyzdžiui, Airijoje ar Junktinėje karalystėje, kur yra ir taip dideli mokesčiai ir iš tų šalių nepatenka padirbti produktai. O šie reikalavimai nebūtų taikomi šalims už ES ribų, kurios yra neteisėtos priekybos šaltiniai. Protokolas, ar tai protokolas, kurį minėjau, būtų taikomas tam šalims. Tikriausiai atsakiau į pono Zomer klausimą ir pakavimas tikrai nėra, pakuotė nėra priežastis, dėl kurios rūko žmonės. Tai yra, kaip sakė panas Vėlneris, įvaizdžio dalykas. Ir aš sutinku, kad reikia daryti viską, kad vaikai nepradėtų rūkyti. Pana Šliuteriui atsakysiu jo klausimą turime elgtis atsargiai, kad nekalbėtume apie tyrimus, kurie sako, kad didesni įspėjimai daro tą ir nepainiotume jūsų tyrimais, e, kurie sako, kad reikia perėti nuo teksto prie grafinio vaizdo. Jeigu Europos parlamentas, reguliuotojas ir Europos taryba nuspręs reikalauti privalomą tvarką naudoti vaizdinius įspėjimus, Tai bus kita diskusija. Dabar įspėjimai užima 30-40 pakelio paviršiaus. Ir vartotojai ES puikiai žino apie riziką susijusiu su rūkimu. Dydžio padidinimas tiesiog padidina raides. Ir komisija neįrodė, kad yra tam tikra žinių spraga susijusi su rūkimo keliama rizika. Ponios Harams klausimas dėl to, kiek tos trys bendrovės, kurias atstovauja, e, turi lobistų Bruselėje. Į tai galima geriausiai atsakyti pažiūrėjus į Europos e, skaidrumo registrą. Aš atsakymą nežinau, bet esu įstikinęs, kad tą atsakymą gana lengvai galima rasti. dėl komisaro pastabos. Jis, jis visiškai teisingai pasakė, kad ankstesnė, ankstesnė direktyva patvirtino ir Teisingumo teismas. Tačiau mes manome, kad teismo sprendime yra labai svarbių elementų, kuriuos reikia pasvarstyti. Aš juos minėjau. Jie patvirtina mūsų nuomonę, kad dabartinė direktyva neturi tinkamo teisinio pagrindo. Ji nesuderina bendrosios rinkos ir to nelaiko bendrų tikslų. Iš tiesų, ji e, sukelia daugiau kliučių prekybai, negu jų sumažina, negu jų panaikina. Komisaras klausė, ar aš turiu duomenų, kad didesni įspėjimai apie pavojų sveikatai padidintų nelegalią prekybą. E, nelegali Negalio prekyba daugiausia sukelia produktų, kurie vartojami dabar ES draudimai. Draudimas mentolo cigaretėms ar e, planosiams cigaretėms. Jeigu produ tokių produktų nebus, kiti galbūt pradės rūkyti kitas cigaretės, bet kiti galbūt pradės rūkyti kontrabandinės cigaretės. Ar turiu įrodymą? Ne. Niekas nėra pasaulyje iki šiol uždraudęs mentolinių ar plonųjų cigarečių, kaip dabar siūloma padaryti ES. Labai ačiū. Karlans Florens nori papildomą klausimą užduoti. Norėčiau tabako pramonės atstovui užduoti tokį klausimą. Jeigu manote, kad reklamos poveikis nėra labai juntamas, tai kodėl baiminatės ir kodėl priešinatės šiam pasiūlymui? Kita vertus, e, turint omenyje, kad per metus numiršta 700 tūkstančių jūsų klientai, tai aš, būdamas gamintoju, būčiau suinteresuotas, e, kad tuos klientus mirusius pakeistų kiti. Nemanote, kad čia reklamai tektų taip pat svarbus vaidmuo. Pone Reringai, dar pabaigai dėl reklamos. Man Tikrai būtų malonu atsakyti pono Florenco klausimą. Tikrai ne dėl pakuotės ar informacijos ant jos žmonės pradeda rūkyti, tą patį būtų galima pasakyti ir apie reklamą. Dauguma ES šalių reklama tabako uždrausta. Prieš dešimt metų parlamente buvo atitinkama direktyva svarstoma informacija esanti ant pakuotės susijusi su gaminiu, kurį galima vartotojams pasirinkti ir mes naudomis reklamomis galimybėmis ten, kur leidžiama, informuodami vartotojus apie savo siūlomus gaminius, mes nenorime, kad vaikai rūkytų, tačiau mes norime informuoti tuos vartotojus, kurie savanoriškai apsisprendžia rūkyti apie savo gaminius ir galimybę juos pasirinkti. Pirmininkas, labai ačiū. Labai trumpai, nes atsiliekame nuo nustatyto tvarkaraščio. Labai trumpai buvo kelis kartus paminėtas šalia manęs sėdinčio asmens JAF teismo nuosprendis. Noriu Jums priminti apie teisėją Keslerį 2000. 2006 metais čia primtą sprendimą, pagal kurį JAV tabako gamintojai pažeidė tinkamus teisės aktus susijusius su visuomenės informavimu apie tabako ir rūkalų žalą. Tačiau ypač turint omenyje gamintojų neįgymą apie rinkodaros daromą jaunimo poveikį, ir kai kurie iš jų toliau neigia, kad e, rinkodaros priemonės yra tikslingai skirtas jaunimui. Taigi dar kartą raginu jūs susipažinti su šiais teismo sprendimais, jeigu jūs domintų diskusijos vykstančios šią temą JAV. Pirmininkas labai ačiū, baigiame antrąjį mūsų diskusijų raundą ir e, Airijos sveikatos ministrui dar suteiksime žodį apibendrinimui ir e, iš anksto užbėgdamas už, už akių noriu Jums padėkoti už dalyvavimą diskusiją, už tai, kad atvykote ir už glaudų bendradarbiavimą. Ačiū. Dėkuoju, pirmininkė. Porą komentarų šią temą. Pirmiausia, dėkuoju poniai Berleti už puikų e, pasisakymą ir komentarus. Taip pat dėkoju ponu Rering už tai, kad jis čia atėjo. Visiškai sutinku su tuo, ką jūs sakėte. Man atrodo, kad e, e, būtų uh, nepatikima, niekas mums netikėtų, jeigu sakytume, kad suteikia daugiau informacijos, nepakeisim žmonių elgesio. Kodėlgi mes galim norėti pakeisti elgesį, negi mes to bijome. Čia kalbame pirmiausia apie sveikatą, tai yra svarbiausia. Uh, E, sakome, kad nepagristai kišamės į žmonių gyvenimą, bet negi nepagrįsta yra kištis į gyvybės išsaugojimo klausimą, argi nereikia nepagrysta yra e, pagerinti žmonių sveikatą, sumažinti žmonių kančias, apsaugoti mūsų piliečius ir vaikus. Aš manau, kad mes e, visi E, imamės pagrysto elgesio, mes privalome tai daryti. E, buvo pasakyta, kad reikia priemonių, kurios būtų naudingesnės. Būtų gerai išsiaiškinti, kokios tos priemonės būtų naudingos, papildant tai, ką mes čia planuojame daryti. Nerima kėlė tai, ką, man sukėlė tai, ką pasakė Linda McKevin. Kalbant apie tai, kad e, mergaičių ir berniukų rūkančių skaičiai didėja. Vėlgi aš norėčiau uh, kreiptis į jūs kaip į parlamentą. Tarsi atrodo, kad mes nieko nežinome ir pramonininkai to nemato. Kalbant apie direktyvą, aš norėčiau paremti e, ją aptarusius. Yra sakoma, kad šis produktas gali nužudyti žmonės, jeigu jis yra tiksliai naudojamas taip, kaip gamintojas jį pagamina, kokiu tikslu jį pagamina. E, sakoma, kad buvo e, reikimtis veiksmų dėl e, priklausomybę sukeliančių priemonių ir žalingų priemonių. Apie tai jau buvo kalbėta. Ir pana Šliuteris labai įdomi pastebėjimą išsakė. Galiu tik paremti, ponė Bartoletį. Jūs kalbėjote apie Kanadą. Nuo to, kai Kanadoje buvo įvestas toks reikalavimas, paaiškėjo, kad keturis kartus daugiau žmonių norėjo mesti rūkyti. Galbūt tai yra e, viską apibrėžiantis faktorius. Keletą kartų buvo kalbama apie skaidrumą, bet kai Lebeka e, Harms paklausė apie lobistų biudžetą, jūs nieko nepasakėte. E, Taip, mes žinote, kad jūs turite 97 pilno etatų dirbančius lobistus vien tik šiame parlamente, atstovaujančius tabako pramoniai. Ir dievai žino, kiek jūs pinigų išleidžiate juos išlaikydami ir keldami visas tas iniciatyvas, kurias jie čia propaguoja. Aš sakyčiau, kad reikia sukurti protingą pramonę, kuri žinotų, ką gamina. Tabako gamintojai e, turėtų turbūt e, suprasti, kad reikia keisti veiklą ir e, imtis tokių verslo rušių, kurios nežaloja žmonių sveikatos. Aš nesu e, dabar specialistas, bet kadaise esu buvęs gydytoju. Ir jeigu pas mane ateidavo žmogus, sakydamas, kad jis turi vienokio ar kitokio pobūdžio diabetą, aš sakydavau, pažiūrėkit į, į cigarečių pakelį, jeigu jūs rūkote. Ir pamatysit, kad ant jo yra parašyta, kad rūkimas plus diabetas prilyksta amputacijai. Vadinasi, e, tai yra labai e, rimtas nuodas, nes e, diabetikas rūkydamas gali netekti galūnių. Airijos tabako gamintojai kreipėsi mane ir prašė, kad aš nekalbėčiau apie tabako pramonę kaip apie piktybinę pramonę. O aš tada sakiau, o kaip apibūdinti tokį verslą, kuris kas antrą produkto vartotoją nužudo? Aš e, žinau, kad yra žmonių, kurie pasitraukia iš rūkimo, bet 700 tūkstančių europiečių per metus miršta, o jūs norite e, taikyti savo verslą juos, jų gyvybėms kyla grėsmė. Taip, aš e, E, esu nekantrus, sakau, kad šį klausimą reikia spręsti labai greitai, nes šis klausimas yra gyvybės ir mirties klausimas. 700 tūkstančių gyventojų, kaip aš sakiau, jau miršta nuo to. Todėl aš kreipiuosi Europos parlamento narius. Naudokite savo galiomis mūsų žmonių sveikatos ir gerovės labui. Ačiū. Minister, Sie sehen, dass Sie da. Pone ministre, Aiškiai matote, kad jums reiškime savo paramą, pasinaudosime savo turimomis galiomis ir aš tikiuosi, jūs pasinaudosite atitinkamai savo galiomis taryboje tam, kad šis teisės aktas būtų sėkmingai patvirtintas. Dar kartą nuoširdžiai jums dėkoju, kad šiandien šios dienos popietę atvykote pas mus. Dabar steiksiu žodį daktariai Martinai Peškelanger. Ji vadovauja Vokietijos vėžio tyrimo centro vėžio prevencijos programai. Ačiū, ponė pirmininkė. Ar mano pirmąją skaidrę kas nors galėtų jungti? questioning the, the technique that I have my presentation. Atrodo, problemų kilo su technika. Labai ačiū. Visų pirma, laba diena, gerbiami šio posėdžio dalyviai. Aš atstovauju Vokietijos vėžio tyrimo centrą, kuris turi nuomonę ir dėl šio komisijos pasiūlymo projekto, dėl tabako produktų reglamento, reglamentavimo ir visų prašau žengti kaip galima toliau ir imtis veiksmų dabar. Mes parengėme keletą straipsnių mūsų žurnaluose apie priedus. Ir manau, kad dėl tos priežasties mane čia ir pakvietė. Iš pradžių norėčiau pasakyti, kad yra tarptautinis sutarimas, kad reikia drausti arba reglamentuoti to tabako priedus. Tai padaryta gyvendinant pasaulinės sveikato organizacijos konvencijos dėl tabako kontrolės 90 straipsnį ir noriu priminti, kad būtent Europos Sąjunga labai aktyviai rengia tas gairias. Kodėl ES buvo tokia aktyvi? Prašau perjungti kitą paveiksliuką. Kodėl reikia drausti priedus, reikia neleisti jų naudoti tabako produktuose. Priežastys yra įrodytos moksliškai ir pagristos tabako pramonės atstovų citatomis. Noriu pacituoti Britų tabako įmonės žodžius, kur sakoma, kad ingredientai naudojami, kad cigaretės būtų patrauklesnės, sumažinti susierzinimą jas vartojant. Būtent dėl to priedai ir naudojami. Iš mokslinio tyrimo ir įvairių straipsnių žinome, kad priedai pagerina prie produktų patrauklumą ir netiesiogiai yra atsakingi už didesnį suvartojimą, o tai reiškia ir didesnį pavojų sveikatai, didesnį mirtingumą. Aš turiu čia tik tai tris e, skaidrės e, apie mokslinius duomenis. Pirmiausia, apie cukrų. Cukrų ir panašius produktus, pavyzdžiui, gliukozę, fruktozę ir kitus. Medų, pavyzdžiui matome, kad šie priedai pagerina skonį, sumažina aštrumą, pagerina na, priimtinumą, patrauklumą ir e, pagerinant degamumą padeda formuoti karcinogenus. Toliau turiu pasakyti, kodėl leidžiama pasaldyti tą tabako nuodą. Toliau mentolas. Yra daug mokslinių tyrimų, kurie rodo, kad e, mentolas užmaskuoja aštrumą. Galiu pateikti duomenis, tai nėra išsigalvojimai. Žinoma, kad mentolas e, mažina skausmą, vėsina turi nedidelį anestetinį poveikį, jis vartojamas kaip e, farmacijos produktas, pavyzdžiui, kosint, mentolas gali padidinti įkvėpimą, galima įkvėpti giliau. Todėl mentolas turi poveikį ir tai yra gerai žinoma. Aišku, ES mentolo cigaretė sudaro nedidelę dalį, tačiau e, šis sektorius, e, kaip žinome, iš jų dokumentų ir pasisakymų planuojama didinti tą rinkos dalį tenkančią mentolo cigaretėms. Todėl reikia bijotis tos didėjančios mentolo cigarečių dalies augimo. Na, tačiau mentolas naudojama nes ne tik cigaretėse, Toliau saldymetis. Jis pagerina tabako skonį. Ir yra pakankamai duomenų, kurie rodo, kad E, saldymedis degdamas turi karcinogeninį poveikį. E, kuomet yra įkvepiama su tabaku. Iš kitos pusės yra kitų priedų, kurie neturi skonio, neturi aromato. Surišančios medžiagos e, ar kitos medžiagos, spalvinimo priedai. Ir čia yra duomenų, kad jie turi karcinogeninį poveikį. Taigi šie priedai be skonio ar aromato didina taip pat šių e, gaminių patrauklumą. Toliau perinu prie rinkos, kuri yra komisijos pasiūlymo dėmesyje, tai yra uždraukti, uždrausti produktus su apibūdinančiais e, aromatais. Žinoma, kad e, tokie priedai kaip vanila, mango, šokoladas, tokie egzotiniai vaisiai cigaretėse didina jų patrauklumą. Tačiau, aišku, šiuo metu tai yra labai nedidelė rinka. Aišku, įla pavojus, kad e, Tokie produktai skatina jaunimą rūkyti, tačiau didžioji rinka yra visai kita. Ir norėčiau pakalbėti apie šią didelę rinką, kurią taip pat reikia reguliuoti. Ir nepamirškime, kokios, e, kokie produktai yra e, patys populiariausi, kokie produktų pavadinimai yra populiariausi. Čia priedų mišiniai leidžia tabako gamintojams tos e, produktus padaryti kur kas e, patrauklesnius, mažinant e, susierzinimą juos vartojant. Ir taip palengvinamas na, rūkimo pradėjimas. Kartu panaudojant įvairius priedus E, jie turi sinergetinį poveikį, ypač panaudojant nedėlius jų kiekius ir mišinius. Tai gali turėti panašų poveikį kaip vieno priedo didesnės kiekis. Ir daugelis priedų e, turi karcinogeninį poveikį pirolizės metu. Nėra nežalingo ribinio lygio, kai kalbama apie priedus. Taigi reikia atsižvelgti į e, tų pridedamų medžiagų mišinių poveikį, kai e, jie dega. Toliau norėčiau pakalbėti apie naujas technologijas, e, kuriomis siekiama pritraukti daugiau vartotojų filtrų sistemos kapsulėse, kurios didina produkto patrauklumą. Taigi, ką reikėtų daryti, kokios būtų mūsų rekomendacijos. Mes pasisakome už visų priedų draudimą, jeigu jie gali didinti e, tabako produktų patrauklumą, e, mažinti susiarzinimą. Kam? Kad mažiau žmonių pradėtų rūkyti reikėtų draukti, drauk, drausti visus priedus, kurie yra e, karcinogeninio poveikio, e, jeigu jie nėra deginama ar degdami, kad saugintume vartotojus ir sumažintume mirštamumą. Na ir galiausiai, ko nereikėtų daryti. Nereikėtų numatyti maksimalių e, lygių priedams. Kodėl? Nėra patikimų metodų apibūdinti tos ribinius lygmenis pagal skonį, o priedai tarpusavėje saveikauja ir suteikia sinerginį poveikį. Taigi, rezumant pasakyčiau, kad reikia drausti priedus, kurie sustiprina e, švelnumą, padidina tabako prekių patrauklumą, reikia drausti priedus, kurie turi karsinogeninį poveikį Na, o gamintojai ir importuotojai turi įrodyti, kad e, jų naudojami priedai yra nežalingi. Na, o jeigu prireiktų, aš galiu pateikti faktus ir mokslinius duomenis, taip pat ir sąrašą, kokius priedus reikėtų drausti. Ir tuos priedus, kurio nebūtina drausti. Ačiū. Ačiū, poniai Točkelanger. Dabar suteiksime žodį Lukui Josinsui. Jis yra Europos vėžio lygos asociacijos atstovas. Jums suteikiame 10 minučių, prašau. Pirmininkė, parlamento nariai, aš Kalbėsiu apie nelegalę prekybą nuo 92 metų, šį klausimą nagrinėjau, tyrinėjau. Aš esu uh, taip pat pasirengęs aptarti atitinkamus straipsnius parengtus tą temą. Pastaruoju metu tabako verslininkai uh, teigia, skelbia teiginius, kurių nepatvirtina mokslininkų uh, leidiniai. Prieš 20 metų tabako pramonė sakė, kad kontrabanda yra labai uh, E, lengvai išsprendžiama problema, jeigu mokesčiai yra aukšti, kontrabandos lygis labai aukštas, jeigu e, mokesčiai žemi, kontrabandos lygis mažesnis. Bet e, realybė prieš 20 metų buvo kitokia. Danijoje, pavyzdžiui, buvo labai aukšti mokesčiai, bet kontrabanda buvo menka, o Ispanijoje mokesčiai buvo mažiausi, bet kontrabandos lygis buvo didžiausias. Italijoje mokesčiai buvo taip pat maži, o kontrabandininkų buvo labai daug. Taigi kokios priežastys? Priežastys tos, kad tabako pramonė ir verslininkai patys organizavo kontrabandą. Tokia yra ne mano nuomonė, bet ir e, Europos parlamento nuomonė. Ji buvo paskelta 97 metais laikinojo komiteto. Be to, Europos e, komisija e, laikėsi tokios nuomonės ir iškėlė bylas e, tabako bendrovėms. 2004 metais Philip Morris e, sumokėjo milijardą 250 milijonų dolerių baudą E, JTI taip pat sumokėjo milžinišką baudą ir trys Kanados bendruomenės milijardą 370 milijonų Kanados dolerių sumokėjo baudą. Būtų galima sakyti, kad tai jau yra praeities e, paveikslas. Taip, praeitis tokia yra ir e, tarsi sakoma, kad dabar tai nesikartos, bet buvo patiktas skundas prieš JTI šių 2011 m. lapkričio mėnesį. Kas faktiškai sukkelia, kokios yra nelegalios prekybos priežastys? Atsakymas yra žymiai sudėtingesnis, visą tai yra susijęs su paklausa ir pasiūla. Paklausa yra e, priklausoma nuo kainos, o tiekimas yra susijęs su legalių ir nelegalių tabako bendrovių norų gauti kuo daugiau pelno, didinti savo įtaką rinkoje. Tam padeda korupcija, e, baudžiamų nusikalstamų tinklų egzistavimas ir silpna vyriausybė. Bendrai kalbant, kaina atlieka svarbu vaidmenį, bet svarbus ir kiti veiksniai. Ir dažnai matome, kad tiekimo pusė yra žymiai e, reikšmingesnė negu paklausos pusė. Mes e, 18 Europos valstybių atlikome tyrimą, kurio išvados buvo paskelbtos tabako kontrolės mokslinėme žurnale. E, lapkričio, gruodžio mėnesį internetus buvo paskelbtas ir netrukus bus skelbtas e, popieriuje. E, 18 valstybių padėtis apžvelgta ir išvados rodo, kad nelegali priekyba nėra tiesiogiai susijusi su tabako kainomis. Tai yra greičiau susiję su tuo, kad valstybės turi sienos, sienas jūrą ar sausumą su Ukraina, Rusija, Moldova ar Baltarusija. Mes pastebėjome, kad valstybės su žemiausiomis tabako kainomis Latvija ir Lietuva E, e, nelegalios prekybos problema yra didžiausia. Dabar grįžtame prie pramonininkų pareiškimų. Pramonė paskelbė kampaniją, e, sakydama, kad beveidės pakuotės padidintų nelegalę prekybą. Philip Morris savo interneto svetainėje štai tokį teiginį yra pateikusi ir ji sako, kad įvairius ekspertai išreiškia susirūpinimą, kad beveidės pakuotės padidins nelegalę prekybą, nes cigaretės bus lengviau suklastoti ir tai bus padaryti pigiau. Taigi matote baltą pakelį ir e, spalvotą pakelį. JTI paskelbė Junktinėje karalystėje kampaniją milžinišką kampaniją, e, kurioje e, buvo e, atvaizduoti balti pakeliai. Ir sakoma, kad. To, bet reikia suprasti, kad tie balti pakeliai nebus balti, ant jų bus daug uh, nuotraukų, vaizdinių sveikatos įspėjimų ir saugumo tam tikrų požymių, kuriuos bus gana sunku nukopijuoti. Pravininkai kartais sako nesąmonės. E, ir e, supraskim, kad bet kokį produktą yra lengva nukopijuoti, bet kokį dizainą yra lengva nukopijuoti. Philip Morris e, štai tokį pareiškimą paskelbė nekovodamas prieš baltus pakelius, bet kalvodamas apie atsiekimo sistemą. Filip e, Moris sako, kad e, įrodymai patvirtina, kad klastotojai gali suklastoti bet, sudėtingą, bet kokią sudėtingą banderolę per tris savaitės. Taip, realybė yra tokia, nukopijuoti viską yra lengva. E, tik tai, jeigu būtų balti pakeliai, sakoma, būtų pigiau nukopijuoti. Tai vėlgi neteisybė. Suklastoto cigarečių pakelio e, kaštai, kaina yra nuo 10 iki 20 euro centų. Jeigu E, suprastumėme, kiek e, kainuoja baltas pakelis, tai pamatytumėm, kad kaina yra 3-6 centai. Taigi, žinant, kad cigarečių pakelis kainuoja nuo 4 iki 10 eurų, ta kaina neturi didelės reikšmės. Philip Morris e, vėlgi teiginį, kad uh, klastojimas būtų pigesnis, galima nuneikti. Europos sąveikos poveikio vertinimo studija buvo paskelbta 2012 m. gruodžio mėnesį ir 93 puslapyje yra parašyta. E, tabako pramonė yra teigusi, kad e, balti pakeliai padidintų nelegalią prekybą, tačiau nėra jokių įrodymų, kad taip bus. Kokia e, yra paskelbta e, poveikio vertinimo Junktinėje karalystėje išvada? 20 puslapyje yra sakoma, kad standartizuoti tabako e, cigarečių pakeliai vis tik dar būtų iliustruojami spalvotais vaizdiniais įspėjimais. Ir klastotojai galėtų pagaminti kopijas tokių produktų be jokių problemų. Taigi E, matome, kad e, e, pakuotės pakeitimas neturėtų jokio poveikio prekių klastojimui. Kanadoje buvo aromatai uždraudžiami tabako gaminiams kai kuriuose regionuose ir tas draudimas galioja nuo 2010 metų. Pastebėta, kad Iki 2008 metų tabako vartojimas labai ženkliai augo Kanadoje. Nuo 2010 metų dramatiškai sumažėjo tie skaičiai būtent dėl to, kad buvo uždraustas aromatų taikymas. Tai tik rodo, kad e, nelegali prekyba yra sudėtingesnis reiškinys, negu kartais atrodo. 2012 m. lapkričio 12 d. buvo priimtas protokolas dėl e, taba, nelegalaus tabako prekybos. Tai buvo padaryta Seule. E, šis protokolas dar turi būti ratifikuotas 40 valstybių, 13 šalių pasirašė, bet ratifikuoti turi 40. Nelegalios prekybos protokolas yra tarptautinė konvencija, joje yra numatyta prievolė e, ant visų pakelių e, ir dėžių e, įvesti unikalų saugų ir ne e, nuimamą ženklinimą, identifikacinį ženklą. Taigi yra labai aiškios reikalavimai išorniams pakuotėms yra nustatyti. Vienas iš pagrindinių reikalavimų šiame protokole yra susijęs su pramonės vaidmeniu. 8 straipsnio 12 dalyje yra sakoma, kad prievalės nustatomos vienai ir kitai šaliai e, negali būti e, atliekamos tabako pramonės arba tabako pramonė negali būti galiota tai padaryti. Europos Sąjunga yra iškėlusi atsiekamumo reikalavimų. E, mes apie, dėl jų norėtume pasakyti štai ką. Žinant, kad uh, E, tabako pramonė pati labai aktyviai dalyvauja tabako kontrabandoje ir ten jau yra sukaupta daug tradicijų. Negalima sakyti, kad e, pati tabako pramonė turi pasirinkti e, duomenų kaupimo bendrovę ir atsiekamumo duomenų auditorių realiuose ES pasiūlymuose turi būti nurodyta, kokia bendrovė tai darys. Dar vienas komentaras. Jeigu norime atsiekamumo, reikia ieškoti sąsajos tarp e, unikalių e, identifikavimo ženklų ant pake, pakelių ir ant išorinių pakuočių, dėžių, pavyzdžiui, ar e, stambių e, pakuočių nes kitaip reikės atidaryti dėžes, atidaryti stambiuosius e, paketus, kad rastume cigaretės pakelį ir rastume atsiekamumo e, identifikatorių. Tai taptų neįmanoma tiesiog. Taigi darome išvadą. Nėra įrodymų, kad e, pramonininkų argumentai, jog beveidžiai pakeliai padidins nelegalę priekybą, yra teisingi. duomenų e, kaupimo bendrovę pasirinkti turėtų valstybės nalės, kai jos taip pat ES turėtų nuspręsti, kas audituos tokį duomenų atsiekamumą. Ačiū. Labai ačiū. Pone Josens. Toliau David Hammond visuomenės sveikatos ir sveikatos apsaugos e, sistemų e, iš Waterloo universiteto Kanadoje docentas Davidas Hammondas. Ačiū, manęs paprašė pristatyti įrodymus susijusius informaciją pateikiamą ant pakuočių ir jų sąsajas su svarstama direktyva. Grįžtant prie istorijos apie Dovydą ir Galiotą, tai mano vardas yra Dovydas, tačiau manai, kad, manau, kad tai yra tik atsitiktinumas. Aš konsultavau Europos komisiją įvairių šalių vyriausybės dėl informacijos pateikimas ant pakuočių rinkodara ir reklama labai svarbu vaidmenį atliko reglamentuojant arba įtakojant tabako vartojimą ir dėl reglamento e, nuostatų dabar dinksta kai kurios reklamos galimybės, siekiant, kad e, informacija ant pakuočių e, būtų veiksminga, ji turi laikytis arba jos patikimas turi laikytis tam tikrų uh, principu. Europoje yra šimtas milijonų rūkalių ir vienas rūkalius kelius tūkstančius cigarečių per metus surūko. Ir rūkaliai yra pastebimi, pastebimi tarp jaunimo tarpe ir uh, nerūpinčių asmenų. Aš pradėsiu nuo e, atskirų pakuočių etapų. Tai yra standart, standartinė pakuotė, kuri laikoma įprastinė. Jos e, spalvos yra standartizuotos ir atitinkama informacija pateikiama dėl žalos sveikatai. Taigi e, yra maždaug 15 e, rūšių, jos nėra visiškai standartinės. Pavyzdžiui, e, kai kurios šalis yra patvirtinusios atinkamus standartus e, Kanada, Australija, Naujoje Zelandija ir Australijoje neseniai buvo patvirtintas tinkamas teisės aktas dėl informacijos pateikiamas ant pakuotės. Tai yra susijęs, šis sprendimas susijęs su vienu teismo sprendimu. Surinkta pakankamai įrodymų dėl pakuotės dizaino poveikio daromo ir įvairūs uh, Australijoje atlikti tyrimai tą patvirtina, daugiausiai įrodymų pateikia pati tabako pramonė. Aš turiu omenyje konfidencialius dokumentus, kuriuos teismas privertė paviešinti tabako kompanijas, tai yra dokumentai susijęs su rinkodaros strategija. Taigi bendrai tariant, paku, informacija ant pakuotės, pakuotės išorė gali daryti poveikį vartotojų elgesiu. Pavyzdžiui, ši pakuotė ją įdėgus labai smarkiai padidino tinkamo gamintojo rinkos dalį. Taip pat pakuotės išvaizda gali sukelti tam tikrų nepateisinamų lūkesčių, tarkime apie tai, kad e, kai kurie gaminiai yra mažiau žalingi už kitus. teigiama, kad e, nuo pakuotės formos ar antios pateikimos informacijos priklauso ir gaminio patrauklumas ir šioje srityje yra atlikti keli tyrimai. Galima, galima tikimybė, kad e, nuo pakuotės priklausytų rūkimo įpročiai, tačiau tokia tikimybė yra nedidelė. Taigi galima būtų vis tik tai teikti, darant išvadą ar apibendrinant, kad informacijom pakuotės, pakuotės forma gali daryti įtaką ypač jaunimo rūkimo įpročiams. ES yra šimtas tūkstančių rūkalių, tačiau tik vienas iš šimto rūkalių dėl pakuotės poveikio keičia savo rūkimo įpročius ir vis dėlto reikia kalbėti apie milijoną žmonių, kurie atsisako rūkimo. Direktyvoje dabar siūloma uždrausti plonas e, cigaretės, tačiau galbūt jūs žinote, kad ši cigarečių rūšis tampa vis populiaresnė pardavimų rinkoje. Tabako pramonės tyrimai patvirtina, kad e, plonos cigaretės kelia mažesnę grėsmę, patvirtina lūkesčius, e, ypač turint omenyje, kad juose yra tariamai mažiau dervų, tačiau taip nėra. Be Prieš dvi savaitės JAV buvo paviešintas tyrimas, kurio rezultatus teigiama, kad 46 procentai mergaičių, 30 procentų jaunuolių rūko siekdami kontroliuoti savo svorį. Taigi toks yra įtikėjimas ir 80 procentų visų rūkalių pradeda rūkyti vaikystėje arba ankstyvoje jaunystėje. Philip Morris dokumentas, kuris yra šioje skaidrėje, patvirtina, kad uh, tikslinė rūkalių grupė yra jaunos merginos nuo 15 iki 17 metų amžiaus. Kalbant apie pakuotės dydį, Tai šioje skaidrė galite matyti, kad ant planos pakuotės, ant siauros pakuotės pateikiama informacija ar beveik neįskaitoma. Taigi galima teikti, kad ant planos pakuotės, palyginti su tradicinio dydžio pakuotė, pateikiama informacija nėra tokia veiksminga kaip pramonė, taip ir vyriausybė naudojasi pakuotėmis komunikuodama su visuomenė ir yra paskelbta daugiau nei šimtas tyrimo rezultatų mokslinėse žurnaluose, kuriuose dalyvavo šiuose tyrimuose tūkstančiai žmonių. Anksčiau buvo minėtas JAV teismo nuosprendis tačiau nebuvo paminėta, kad e, yra atskira, atskiras JAF apeliacinio teismo sprendimas, kurio numatyta išlaikyti ant pakuočio esamą informaciją. Galėčiau steigti Jums daugiau informacijos, kadangi esu susipažinęs su e, šia tema. Daugiau nei 50 šalių yra priimti atitinkami teisės aktai dėl e, informacijos susijusios su sveikatai daroma žala ir nežinau nei vienos šalies, ta informa, kurioje ta informacija būtų uždrausta. Taigi, vaizdinė informacija e, priverčia nemažą dalį rūkalių bent jau pabandyti mesti rūkyti. E, nors pirminė e, paskirtis yra atveju grasyti vaikus ir jaunimą nuo rūkimo. Maždaug 60 procentų jungtinės karalystės rūkalių gali prisijim, prisiminti e, tam tikrą šiurpą keliančią informaciją ant pakuočių. 43 procentai žmonių jungtinėje karalystėje klaustųjų dėl pakuotės informacijos niekuomet nepradėjo rūkyti. E yra labai daug įrodymų, kad vaziniai įspėjimai prisidėjo prie e, rūkalių skaičiaus mažinimo Kanadoje, iš kurios esu kilęs, e, taip pat yra neginčiamų įrodymų apie tai, kad vaizdiniai įspėjimai prisidėjo prie rūkalių skaičiaus mažinimo per pastaros 60 metų, toks yra faktas, o ne paprasta nuomonė. Tai kokia yra padėtis ES valstybėse narėse laikantis tarptautinių įsipareigojimų, daugiau nei 50 tie šalių, tokiuose kaip Kaimanų salos, Mauricijus, Kuko salos, yra atitinkamus reikalavimus patvirtinusios, tuo tarpu kitas ne. Šioje skaidrėje yra pateikima taip pat atitinkama informacija apie teisės aktus, kuriais reglamentuojama informacija ant pakuočių. Daugumoje ES valstybių galioja reikalavimai abiejose pakuotės pusėse pateikti informaciją apie rūkimo žalą. Mes stebime e, padėti e, e, Kanadoje ir Europos Sąjungoje atliekama tinkama palyginimą, vertiname jų veiksmingumą, kalbant apie įspėjamosios vaizdinės informacijos turinį. Manau, kad kad e, pasirenkamas turinys e, yra labai veiksmingas, siekiant suteikti e, informaciją tiek rūkaliams, tiek atbaidyti žmonės nuo rūkimo. Baigdamas noriu pasakyti, kad šio skaidrėje kairėje pusėje pateikiama pakuotė aiškiai atgraso nuo rūkimo, o dešinėje esanti pakuotė yra skirta labiau paskatinti e, rūkimą, o ne nuo jo atgrasyti. Tokie yra mokslininkų rezultat, tyrimo rezultatai ir jų išvados. Pirmininkė, ačiū dabar daktarė Džinkink, tabako kontrolės direktorius žodis. Ačiū už galimybę kalbėti apie tabako pramonės kišimąsi į tabako kontrolės politiką ir ką reikėtų daryti. Labai trumpai. Organizacija Cancer Research UK yra nevyriausybinė mokslinio tyrimo organizacija ir mes tyriame vėžio priežastis, gydimą. Na ir beveik ketvirtis mirčių nuo, nuo, nuo vėžio yra sukeliama tabako, todėl mes čia atliekame daug darbo. Ir mūsų e, e, kalba bus daugiausia parista duomenimis, kalbėsiu todėl, kad reikia priešintis tabako pramoniai, ką ji darė, kad pasipriešintų pirmai tabako produktų direktyvai ir ką galima iš to pasinoti, pasimokyti, ką, kas sakoma 5.3 straipsnė FCTC. Kodėl reikia priešintis tabako pramoniai? Girdime, kiek gyvybių kainuoja tabakas. Taip pat nebuvo kalbama labai daug apie tai, kaip e, tabako pramonė stengiasi blokuoti ar pavėlinti tabako teisės aktus ES. Yra daug duomenų, kurie rodo, kad tabako pramonė iškreipė mokslinius duomenis, bandė uh, užgneušti mokslinis tyrimus, mokė, mokėjo mok, mokslininkams, kad jie pateiktų šališkus duomenis, taip pat a, panaudojo tam tikras grupės, a, metų metus melavo apie produktų žalą, palengvina kontrabandą, didina a, priedus, kad a, tabako produktai būtų patrauklesni Na ir nukreipia reklamą į vaikus, moteris ir skurdžiai gyvenančius žmonės. Yra duomenų, kuriuos mes turime, kurių niekas daugiau neturi. Mes juos, jūs galime e, pateikti, jeigu reikėtų. Kodėl kalbame apie tabako pramonę? Čia nekalbame apie normalią pramonę. Kaip moksliniai tyrimai rodo, tabako pramonė nori e, dažnai nesako tiesos apie produktų žalą, e, bando blokuoti teisės aktus ir nukreipia savo reklamą į vaikus. Čia nėra saugusių pasirinkimas, labai dažnai vaikystėje pradedama rūkyti. E, Junktinėje karalystėje tūkstančiai vaikų pradeda rūkyti kasdien. Europos Sąjungoje jų yra, aišku, dar daugiau. Taigi, kaip tabako pramonė bandė e, daryti kliūtis e, tabako gaminių direktyvai? Kaip daugelis žinome, dėl e, teismų bylų Junktinėse valstijose duomenų yra labai daug. Bato universitete buvo analizuojamas būtent analizuojami šitie dokumentai ir didžiulė, didžiulė ataskaita mūsų Smoke Free Partnership uh, uh, interneto svetainėje. Taigi, būdų buvo bandoma kištis į teisėkuros darbą, tai darė didžiulį uh, neigiamą poveikį. Čia yra panašus argumentai kaip ir dažnai. Dažnai jie sako, kad jiems, jie sako, kad E, jų pastangos gali e, kainuoti ilgus, ilgas teismų bylas, tačiau tai neuž, nesutrukdė patvirtinti direktyvą galų gale. Toliau apie pagrindų konvencijos dėl tabako kontrolės 5.3 straipsnį. Čia siekama piliečius apsaugoti nuo tabako. Pasaulio sveikatos organizacija ir 167 šalis ratifikavusios konvenciją rodo, kad su tabako pramonė negalima elgtis kaip su e, paprastu partneriu. Šis straipsnis sako, kad yra fundamentalus nestaikomas konfliktas tarp tabako pramonės interesų ir viešosios veikatos politikos interesų. Sakoma, kad įvairi e, taktika, kurią naudoja ši pramonė, kišdamas į tabako kontrolės priemonių kūrimą yra aiškiai paliudyta, todėl vyriausybės turi imtis priemonių, kad apribotų tabako pramonės uh, santykius uh, su visuomenė. Gairėse kalbama taip pat apie tai, kad šalis turi uh, palaikyti kontaktus su tabako pramonė tik tai tuo met, kai tai yra būtina, kad būtų galima veiksmingai reguliuoti tabako pramonę ir tabako gaminius. Tai yra labai aiškios gairės, o kur kontaktai su tabako pramonė yra būtini, šalis turi užtikrinti, kad tie kontaktai būtų skaidrus, e, jie turėtų būti vieši ir e, registruojami. Na, o šalis turėtų sformuluoti, patvirtinti Elgesio kodeksą e, viešiesiams pareigūnams, kad tie laikytųsi standartų, turėdami reikalų su tabako pramonės įmonėmis. Taigi reikia siekti, kad ES, kad galima aukštesnių standartų būtų taikomi šie reikalavimai. Mes žinome, kad yra priemonių, kurios taiko parlamentas ir komisija, tačiau e, jų nepakanka, kad būtų vykdydami 5.3 straipsnio reikalavimai. Reikia Elgesio kodekso skirto tabako pramoniai. Reikia užtikrinti, kad komisijos nariai ir pareigūnai turėtų taisyklės, labai aiškias e, taisyklės, kad jie nedirbtų su e, reklamos ar teisinėmis firmomis, e, kurios nėra deklaravusios, kad neturi interesų. Be to reikia užtikrinti, kad būtų registruoti visi lobistai, visi lobistai turėtų laikyti šios tvarkos. Reikia užtikrinti, kad visi sustikimai pareigūnų ir tabako pramonės būtų apie jos skelbiama. Kai kas e, iš parlamento narių tai daro, žalieji yra e, įsteigę registrą. Parlamento nariai turi užtikrinti, kad valstybės narės taip pat laikytųsi šios straipsnio reikalavimų. Pavyzdžiui, Junktinių valstybių e, sveikatos departamentas praneša apie tokius susitikimus. Na ir tokių posėdžių protokolai turėtų būti skelbiami taip pat. Taigi mes manome, kad tabako pramonė e, savo kreipimus jis turi pateikti raštu, o asmeniški e, susitikimai turi laikytis gairių reikalavimų, kad e, jie yra būtini, kad būtų galima reguliuoti tabako pramonę. Jeigu ES institucijos patvirtintų aiškias gairis, kurios atitiktų konvencijos reikalavimus, tai būtų rimtas signalas pasauliu, kad ES e, rūpinasi piliečių sveikata, o ne pramonės finansiniais interesais. Pramonės, kuri negerbė sveikatos poreikių visiškai. Labai ačiū, pradėsime diskusijas kuriuose galės dalyvauti kolegos. Pirmoji kalbės ponė Parvanova, prašau. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu bulgarų kalbą. Prašyčiau užsidėti ausinės. Много благодаря на експертите, които изложиха своите становища. Много ячо. ограничени е, съответно въздействието. No? No? Eine Übersetzung fehlt uns. Сега, es war, nicht an, es war nicht angesagt, dass wir bulgarisch nicht. Negirdime vertimo, nors nebuvo pranešta apie tai, kad vertimo iš bulgarų kalbos nebus, taigi prašau išsiaiškinti atitinkamas tarnybas ir išspręsti šią problemą sustabdysime jums skirto laiko tiekme. Pradėkite nuo pradžių. Ačiū ekspertams už pristatytas pozicijas. Vertindami patiktą informaciją galime daryti išvadą, kad yra siūlomos atitinkamos priemonės, kurios e, tačiau atrodo nepasiteisins. E, panašu, kad e, tabako pramonė turi geresnių pasiūlymų, kaip įspręsti šias problemas, tačiau turime informacijos apie tai, kad nuo tabako vartojimo kenčia ne tik Europos, tačiau ir kiti vartotojai. Galim štai ką papasakoti. Malboro cigarečių reklamoje matomas kaubojus ilgai rūkė ir po 20 metų rūkimo mirė 2002 metais. Philip Morris turėjo sumokėti 280 tūkstančių dolerių kompensaciją vienam vienos mens artimiesiams, nes buvo įrodyta, kad jis mirė nuo rūkimo. Iš ko būtų galima sutaupyti išlaidas veikatos priežiūrą, jeigu daugiau asmenų rūkytų galbūt. Todėl e, verslui galbūt patiktų kai kurios siūlomos priemonės. Tarkime, susijusios su didesnėmis e, sveikatos draudimo įmonėmis e, asmenims, kurie rūko. Pats siūlomas atitinkamos priemonės e, nukreiptas prieš cigarečių klastojimus. atitinkamos vaizdinės e, e, informacijos turėtų būti talpinamos nepakuotės ant atskirų cigarečių. E, lobistams atlyginimus turėtų mokėti tabako gamintojai, o tabako pramonė dirbančių asmenų prarandančių darbo vietas perkvalifikavimo sąnaudas turėtų finansuoti pati tabako pramonė. Pirmininkas, ačiū labai. Žodis Peterį Lyzai. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad iš esmės pritariu pateikiamam pasiūlymui, tačiau prašau, kad būtų sudarytos tinkamos e, konkurencinės sąlygos e, visiems. Reikia išklausyti visų nuomonės ir pritarti arba nepritarti dėl pasivaus rūkimo gamintojai abejoja, kad e, iš tiesų Pasaulio sveikatos organizacijos duomenys apie pasivaus rūkimo žalą nėra visiškai pagristi. Prieš pradėdamas dirbti parlamente dirbau gydytoju ir e, asmeniškai įsitikinau e, vienu e, staigios kūdikio mirties, buvau liūdininkas staigios kūdikio mirties, kuri įvyko dėl pasivaus rūkimo poveikio. Taip pat noriu būtent dėl šios priežasties daugiau dėmesio skirti pasyviam rūkimui. Ir e, kadangi 90 procentų vaizdinių įspėjimų turi būti skirti ne tiek žalai, kurią patiria pats rūkalius, tačiau taip pat ir jo aplinkiniams, ypač vaikams keliamai žalai ir grėsmių sveikatai. Dėl elektroninių cigarečių apie jas kalbėjo taip pat pirmininkas, niekas netvirtina, kad elektroninės cigaretės yra naudingos sveikatai. Tačiau esu gavęs raštu atsiliepimų iš didelio skaičiaus žmonių ir jie teigia, kad elektroninės cigaretės padėjo jiems atsikratyti rūkimo, turint omenyje, kad elektroninės cigaretės Tai nėra naudingos, tačiau e, pažvelkime, kaip yra kovojama su narkotikų vartojimu, tarkime, heroino vartojimu siūlomi įvairūs pakaitalai, nemokami švirkštai, o elektroninių cigarečių atveju panašiai nesilgiama. Kodėl? Pone Zomer, aš panaš klausimą apie elektroninės cigaretės taip pat būčiau norėjusi užduoti, tačiau dar turiu kitų klausimų, pone Pečke Langer kalbėjo apie tabaką kaip nuodus ir visus kitus nuodus, kurie kartu su tabaku yra naudojami arba mums pateikiami. Tai noriu paklausti, kodėl apskritai dar galima prekiauti tabako gaminiais, kodėl e, taip pat ir Kanadoje tabako gaminiai nėra uždraudžiami, nes vertinant dabar išgirstą informaciją reikėtų daryti tik tai šią vienintelę išvadą, negi tabakas yra nuodas, jis neturėtų, juo neturėtų būti prekiaujama, tačiau net ir tose šalise, kuriuose galioja grįžčiausios kontrolės priemonės tabako gaminiais ir toliau prekiaujama. Tai kaip galėtumėte tai paaiškinti, nes toks esminio pobūdžio klausimas vis tik tai kyla įvertinus jūsų pateiktą informaciją. Antrajam kalbėtojui noriu taip pat užduoti klausimą. Jis minėjo, kad informacija ant pakuotės įtakoja vartotojo elgseną ir kad yra pakankamai mokslinio tyrimų tą patvirtinčių. Galbūt galėtumėte pateikti atitinkamą uh, tyrimų sąrašą, nes daug kalbama apie tuos tyrimus, įvairias studijas, tačiau aš pageidaučiau gauti ir turėti galimybę išsameu susipažinti apie susipažinti su tų tyrimų rezultatais. Ir taip pat pirmininkas sako, kad iš princip, principiniais sumetimais draudžiama per šios klausimus ploti arba kitaip reikšti emocijos pirmininkas ponė Zomer. E, Šiuo minėjau, kad iš esmės toks elgesys yra ne, neleistinas. Man apie tai pranešė iš anksto ir mes taip elgsimės. Taigi dabar kolegai Kumatsakos pusantros minutės suteiksime žodį. Kitaip nespėsime laiku baigti. Dvi pastabas turėčiau. Jau anksčiau jas minėjau. Žanginiuose pasisakymuose buvo kalbama apie tai, kad peržiūrint direktyvą turėtų būti pagerinama sveikatos apsaugos padėtis ir vidaus rinkos veikimas. Ar e, pasiūlyme teikiamomis nuostatomis turėtų pagerėti padėtis vidaus rinkoje, tačiau toks nėra šios direktyvos tikslas sukelti papildomų problemų bendrai rinkai. Jie siekiama pagerinti sveikatos apsaugą ir e, kartu susijęti šios dalykus su bendrosios rinkos padėties gerinimo. Aš nemanau, kad to įmanoma pasiekti. Antrasis pastebėjimas įžanginiuose pasisakymuose buvo teigiama, kad reikia uždrausti tam tikras medžiagas naudojamas tabako gaminiuose. Pavyzdžiui, tose gaminiuose kuriems naudojant šis cheminės medžiagas suteikiamas papildomas aromatas ar skonis. Kodėl dabar tikslingai orientuojamas į tam tikras vartotojų grupės, kurios nebūtinai yra jaunimas. Ar iš tiesų jūs manote, kad jaunimas, tarp jaunimo tos plonosios cigaretės būtų populiarios. Ar turite kokiu nors mokslinio tyrimo rezultatų tai patvirtinančių? Ačiū pirmininkė, sako ponė Gerling. Be abejonės mes norime, kad rūkimo masai mažėtų. Be abejo, tai yra žalinga sveikatai. Aš kaip buvusi rūkorė galiu pasakyti, kad netaip jau lengva mesti, bet metus atrodo, kad iš grandinių ištrūksti. Taigi aš visiškai remiu šį procesą. Šiandienos diskusijose man iškilo tokie tarpusavyje šiek tiek prieštaraujantis intuityvus klausimai. Aš tarsi nenoriu, kad būtų įmasi veiksmų, kurie e, nepageidaujamo poveikio turėtų. Reikiamtis teisingų priemonių, bet man iki šiol yra ne visai aišku, kaip bus su elektroninėmis cigaretėmis. Ir e, galbūt paskutinėje pasiūlymo dalyje e, galėtume mes aptarti? Pavyzdžiui, kokia yra Kanados patirtis e, elektroninių cigarečių požiūrių? Ar jeigu tai yra naudinga, jeigu tai padeda žmonėms atsikratyti rūkimo, tai tada visai gerai ir nereikia iš pasiūlymą išbraukti pasiūlymą dėl elektroninių cigarečių, bet man nelabai aišku pačiai tas dalykas. Ar. Kitas dalykas dėl pakuočių ir dėl to, kokį poveikį klastojimas gali turėti. Aš visapusiškai pasisakau, kad negalime reklamuoti, nereikia traukti jaunimo. Bet jeigu tos pakuotės yra būtinos, jeigu ant pakuočių reikia vietos palikti priemonėms, kurios leistų kovoti su e, klastojimu ir kontrabanda, nes man labai neramu dėl to, kiek kontrabandinė cigaretė žalos daro, kartais jos tris kartus yra keiksmingesnės už legales. Ačiū. Labai ačiū. Trumpa tik pastaba. Trumpas tik klausimas, nes kitaip neliks laiko ekspertams pasisakyti. Mes norim e, atsakymų. Kris Deivis, paskui Sofija Ukony. Kai komisija pirmą kartą šį pasiūlymą prieš dešimt metų patikė atitinkamą temą, nebuvo teikta pasiūlymo dėl vaizdinių įspėjimų dėl sveikatos. Uh, E, pats parlamentas tada pateikė pakeitimą, aš pats jį pateikiau, komitetas priėmė, visas parlamentas atmetė ir mes tada visose partijose surinkom paramą, kad valstybės narės gali nustatyti įspėjimų dėl žalos veikatai e, reikalavimą ant e, pakelių po ilgų derinimo procesų komisija pasipriešino E, tokių sveikatos įspėjimų vedybų ir mes sakėme, kad valstybės narės gali tai padaryti, buvo pasiektas toks sustarimas abiem pusėm tinkamas. Ir iš ryto įvyko trijų institucijų spaudos konferencija ir tuometinis komisijos narys sakė, kad jis džiaugiasi tuo, kad e, šešis mėnesius e, priešinus visiems pavyko pasiekti gero rezultato. Kaip ten bebūtų, Dabar aš galiu pasakyti, kad aš pats prisidėjau prie šių įspėjimų dėl žalos sveikatai vedimo. Ir aš labai noriu, e, kad būtų suprasta, kad jie yra veiksmingi ir pirmiausia yra užkertamas kelias jauniems žmonėms pradedant rūkyti. Bet aš norėčiau kreiptis į pramonės atstovus. Nėra jokių įrodymų tarsi, kad e, tie įspėjimai e, neturi jokio poveikio. Bet čia atsika girdim, kad turi poveikio. Ar galėtume paaiškinti, koks, kodėl tos nuomonės smarkiai skiriasi? No. Mis... Ačiū Kris, ponė Okony. Merci, monsieur président. Ačiū pirmininkė. Ačiū už e, tokį įdomų klausimą. Aš norėčiau pasakyti, kad mano nuomonė nepaprastai svarbu Europos Sąjungai tokiame dokumente kaip šis elgtųsi drąsiai. Europos Sąjunga turi būti drasi, nes mes visi žinome, ir šiandien po pietų daug kas sakė, kad 650 e, milijonų e, tūkstančių miršta ES per metus. 70 e, milijonų Europoje nerūko, bet miršta dėl pasivaus rūkimo. Pasauliniai skaičiai dar grėsmingesni. Aš manau, kad juos turime atsižvelgti. Aš manau, kad Europa, Europos Sąjunga drąsiu tekstu, drąsiu dokumentu sustiprintų savo reputaciją. Mes turime būti drausmingi, e, drąsesni e, šiame e, dokumente. Kalbant apie tai, kad vaikų negalima skatinti rūkyti įvairiausiomis priemonėmis, kurias buvo minėtos. Keturis vaikus aš pati turiu, du iš jų jau rūko. Ir kai aš matau, kad Europos parlamentas leidžia tokius dalykus. Ir kai aš matau, nuvažiavus į mokyklą pasimti savo vaikų, kad visi tie vaikai nuodijasi, tai e, suprantu, kad įspėjimas ant cigarečių pakelio yra nepakankama priemonė. Reikiantis ryštingų priemonių, kad e, neleistumėm vaikams e, susigundyti rūkimu. E, pa, cigaretės pakelis, aišku, yra gera priemonė, bet pirmiausia reikia kalbėti apie pedagogiką. Taip pat reikėtų galvoti apie e, tuos nikotininius lipdukus, nes jie padeda mesti rūkyti. Man pačiai jie padėjo taip e, mesti rūkyti. Ja, Aufklärung in der Tabakfrage ist natürlich wichtig. Manau, kad e, švietimo klausimai yra labai e, svarbus ir būtinybė paaiškinti visus aspektus. Tokią galimybę turėtume suteikti ir gamintojams. Daug buvo kalbama apie nelegalę prekybą, kontrabandą. Aš skaičiau rimtų tyrimų išvadas, kuriuose teigiama, kad nelegalių cigarečių daugiau nei 50 procentų yra e, legaliai, legaliai pagaminama ir po to jos, e, tarkime, Sankt Peterburgė pagaminamos visai teisėtai ir po to e, tam tikrų procesų padedamos tampa nelegaliomis. Galėtumėte galbūt šias aplinkybės paaiškinti, kaip nors Karl Schliuter dar trumpai. Mano klausimas Davidui Hamnui. Jūs sakėte, kad konsultavote vyriausybės, bet man dėl vieno dalyko neramu. Tabako pramonė e, sako, kad e, e tie bevaidžiai pakeliai bus e, prilygs prekė ženklo principų sulaužymui. Ar jūs galėtumėt pateikti kokių pasiūlymų, kaip tokias problemas išspręsti? Nu, ačiū. Tabako pramonės atstovui buvo tiesiog adresuotas klausimas, taigi jam trumpai steiksiu galimybę atsakyti, po to tęsime toliau diskusijas. That, Chairman, question... Pone pirmininkė, atsakysiu Florenco klausimą. Labai trumpai. Konkurencija daro mums žalą. Kontrabanda. Jeigu mūsų produktai yra. Uh, uh, jeigu mūsų produktai. Jeigu, atsiprašau, Rusijos produktai legaliai pagaminti Rusijoje yra parduodami ES, jie yra traktuojami kaip nelegalus ir ES moka baudas. Ir atsiprašau, gamintojai gamina baudas. Svarbu užtikrinti, kad tokios prekės pirmiausia pas mus nepatektų kontrabandos keliu. Yes. I mean, there, there like to... Pone King, porą minčių, kur aš norėčiau trumpai atsakyti. Aš manau, kad mano kolegoms tai rūpės taip pat. Ponas Lyze kalbėjo apie pasyvų rūkimą. Be abejo, šis klausimas E, ypač rūpi pramonininkams, e, jie imasi visų priemonių, kad vyriausybės nesijimtų e, ryštingesnių veiksmų. Mes stengiamės daugelį valstybių narių dabar priimti teisės aktus, kad būtų apsaugoti vaikai. Labai daug yra diskutuojama, kad būtų užkirstas kelias rūkimo automobiliuose, kuriuose yra vaikų. Bet supraskime, kad pačioje tabako produktų direktyvoje apie tai nebus kalba, bet aš esu tikra, kad tas klausimas bus aptartas taip pat. Dėl elektroninių cigarečių kolegos dėl to pakomentuos. Mes pripažįstame, kad e, būtų kad tos cigaretės yra naudingos, bandant sumažinti rūkimą mastą ar net mesti rūkimą, bet e, pagal e, farmacinių priemonių ir vaistų reglamentą yra reikalaujama, kad būtų išduodami leidimai tam tikriems e, elektroninių cigarečių gaminiams. Junktinėje karalystėje taip pat apie tai kalbama, žiūrėsim, koks bus rezultatas. Pagrindinė problema yra, kad žmonės, kuriems reikia tų elektroninių cigarečių, jas reikia suteikti, bet negalima jų teikti rinkai, nes, pavyzdžiui, jauniems žmonėms tai atrodo labai plogus variantas. E, elektroninių cigarečių problema yra gana plataus masto. PCO pagrindų konvencijoje apie tai turėtų būti kalbama, bet reikia daugiau mokslinių tyrimų. Dėl plonųjų cigarečių ar yra pakankamai išvadų? Taip, turime pakankamai išvadų, rodančių, kad jaunimas, jaunos merginos Junktinėje karalystėje mano, kad plonos cigaretės yra labai patrauklios, tokie pakeliai E, atrodo kaip lūpų dažai ar kvepalai ir tada jis gali prieš tėvus apsimetinėti, kad tai yra netikras cigaretės. Akivaizdžiai tos cigaretės yra skirtos jaunoms merginoms ir jos labai efektyviai yra parduodamos rinkoje jaunoms moteriams. Ir paskutinis pastebėjimas. Kažkas kalbėjo apie tai, kad suklastotos cigaretės yra e, laikomos žalingesnėmis negu legalios legalios tikrosios cigaretės e, turi maždaug 70 vėžio sukėlėjų savyje. Ir ilgą laiką rūkantis žmonės e, gali mirti nuo to. E, bet e, reikia pasakyti, kad kontrabandinės cigaretės greičiau negu tikros nenužudys žmogaus. Pabandysiu atsakyti kai kurios komentarus dėl pasyvaus rūkimo įspėjimų šioje srityje yra tam tikrų žinių, tačiau e, nėra pakankamai informuojama publika. E, galima kalbėti apie daug lygų, kurios, kurios sukelia pasivus rūkimas, tačiau reguliuotojai ir sveikatos e, institucijos supranta, kad pasivus rūkimas ir įspėjimai dėl jo yra svarbu. Dėl tų visų E, planų cigarečių pardavimo aš galėsiu Jūs pateikti duomenis. Klausimas buvo apie elektroninės cigaretės Kanadoje. Turime keistą reguliavimo sistemą, kur elektroninės cigaretės su nikotinu yra draudžiamos. Parduodamos elektroninės cigaretės, jų populiarumas auga, tačiau juose nėra nikotino. E, Kanadoje nėra daug žinių apie šį produktą ir reguliavimo e, mechanizmas yra tik tai kuriamas. Taip pat e, buvo klausima apie kontrabandą ir, kontrabandą ir klastotės. Įspėjimai paveiksliukais, e, kad sakoma, kad padidinins kontrabandos dydį. Turiu pasakyti, kad e, duomenų apie tai nėra, įrodymų nėra, nes tokius įspėjimus naudojame mes šalyje daugiau kaip dešimtmetį. Klausimas buvo, ar yra sąrašas visų tų tyrimų, kuriuos minėjau. E, atsakymas taip yra ir mielai pateiksiu e, tuos tyrimų sąrašą bet kam. E, kalbame apie tai, kad įrodymai turi būti vieši, patikimi ir turėtų būti patvirtinti mokslinės bendruomenės. Ir būtent apie tokius duomenys aš ir kalbu. Taip pat manęs klausėme apie tai, kad skiriasi nuomonės dėl to, ką aš pasakiau ir ką sakė tabako pramonės atstovas dėl įspėjimų veiksmingumo. Kodėl skiriasi nuomonės? Viskas, apie ką kalbėjau šiandien, yra e, dirbama nepriklausomų mokslininkų ir peržiūrima jų kolegų. Ir visa e, tabako pramonės informacija yra gaunama mokant mokslininkams už tuos tyrimus. Toliau ponas Josens. Trys klausimai. Pirmasis dėl padirbinėjimo. Buvo kalbama apie tabako gaminių padirbinėjimą. Šiame pasiūlyme numatomas e, apsaugos priemonė, matoma apsaugos priemonė. Ja turbūt nesunku padirbti taip pat. Todėl patarčiau naudoti ir nematomą apsaugos priemonę kuomet e, tampa sunku pridėti padirbtą saugos priemonę, tada ir padirbinėti sunkiau. Antra. Dėl perspėjimo apie sveikatos žalą veiksmingumą. Paminėsiu Belgiją, tai buvo pirmoji šalis įvedusi tokius perspėjimus septintaisiais metais. Turime duomenys apie 10 tūkstančių žmonių, kurį padarė viešas, viešosios sveikatos institutas. Rūkimas turbūt. E, Rūkimas pamažu mėgėjo, mažėjo, kai atsirado tie perspėjimai ir per vienerius metus e, trims 3 procentais per keturis metus mažėjo rūkančiųjų. Taigi duomenis, Belgijos duomenys rodo, kad ši priemonė yra veiksminga. Ir paskutinis komentaras apie GTI dalyvavimą kontrabandoje. 2001 metais buvo patiktas skundas ir patys vidaus dokumentas parodė, kad nesilaikoma nulinės tolerancijos politikos kontrabandos atžvilgių ir buvo pažeisti įsipareigojimai sustarime su komisija. Citatos pabaiga. Ačiū ir toliau daktarė Martina Pečkė Langė. Klausimai buvo užduoti dviejų Vokietijos parlamentarų, norėčiau į juos atsakyti vokiškai, ponas Lyze ir ponė Zomer. Ponas Lyze klausė apie įrodymus susijusius su pasyviu rūkimu tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu. Esame pakankamai duomenų kuriais remiantis būtų galima patvirtinti pasiaus rūkimo keliamą grėsmę ir aš mielai jums šios duomenys suteikčiau. Esame parengę atitinkamą pranešimą šią temą. Tai klausimą dėl elektroninių cigarečių jau buvo pateikti atsakymai. Vokietijoje buvo paskelbtas mokslinis straipsnis kuriame elektroninės cigaretės vertinamos kaip miglotas gaminys, kadangi vartotojai ne labai gerai žino, kas slypi už šio gaminio, tai nėra brandus gaminys, nėra jo taikymo standartų, yra tuzinai įvairių rūšių papildymo. Buteliukų, kurių turinyje yra nemažai nikotino daugeliu atveju. Ir labai dažnai pastaiko tokiu atveju, kuomet tas papildymo buteliukas yra laikomas virtuvėje ir, ir nikotinas gali būti netyčia panaudojamas e, net ir maisto produktų <clears throat> arba valgio gamybos procese. Kalbant apie poveikį sveikatai, tai daugiausiai e, pastebima alergijos atveju, kvepavimo sutrikimų Ta pripažįsta ir dauguma gamintojų. Taip pat e, pasitaiko apsinuodimo nikotinu atveju, jeigu vartotojai per dažnai rūko tas elektroninės e, cigaretes ir jų kūnas patiria per didelį nikoti, nikotino poveikį. Pirmininkas, labai ačiū, nes priešingų atveju to liksime be vertimo pabaigai noriu suteikti žodį pranešėjai Lindai McEwan, kad pastaroji galėtų apibendrinti mūsų diskusijos eigą. Ačiū pirmininkai, daug nekalbėsiu, nes visą popietį išklausome daug įdomių pasisakymų. Noriu padėkoti visiems prelegentams. Pasižymėjau jūsų pasiūlymus, mintis ir klausimus, kurie buvo užduoti po jūsų pranešimų. Manau, kad viską vertinsime per artimiausias savaitės. Kolegos minėjo pagrindų konvenciją. Aš kaip pranešėja esu pasirengusi su jumis susitikti. Artimiausiu metu paskelbsime atitinkamus sustikimų terminus ir datas. Ir viską turėsime daryti vadovaudamasi minėtos pagrindų konvencijos nuostatomis, įdėmiai klausiausi ir kolegų minčių. Manau, kad jie pasirinko atsakingą požiūrį į svarstomas temas ir klausimus. Esu tikra, kad visi kolegos yra suinteresuoti patvirtinti tokį teisės aktą, kuris pagerintų visuomenės sveikatos padėtį, sumažintų rūkalių apimtis, nekantrai laukiu tolesnio bendradarbiavimo su jumis, kuris tikiuosi bus pakankamai e, vaisingas. Mes turime pasitelkti visapuškai tinkamą parlamentinę šio teisės akto patvirtimo procedūrą. Pirmininkas labai ačiū, dėkoju visiems diskusijų dalyviams, mūsų ekspertams, kurie suteikia mums šiandien galimybę užduoti klausimus ir gauti į juos atsakymus skaitimas nuomonėmis buvo naudingas ir prasmingas. Ir mes dabar turėsime parlamente toliau svarstyti šį teisės aktą, tačiau taip pat ir taryba turi prisimti savo atsakomybės dalį. Ministras šiandien aiškiai įsipareigoja patvirtinti šį teisės aktą iki kitų parlamento rinkimų. Tai būtų tam tikras riboženklis ES sveikatos politikos srityje. Tokių ribų ženklių mums reikia siekiant, kad kuo mažiau žmonių pradėtų rūkyti arba vėl grįžtų prie rūkimo. Tokia turėtų būti mūsų svarbiausia užduotis. Mūsų pranešėjai įsiklausė visus pasiūlymus ir mintis. Manau, kad sugebės tinkamai atlikti savo užduotį. Dėkoju dar kartą visiems dalyviams ir linkiu Jums gerų kelių namo. Rytoj tęsime posėdį nuo 9.30 visiems kolegoms noriu priminti, kad balsuosime.